teiktų dokumentų tekstų. E darbo grupės pirmininkė taip pat yra pranešėja. Pone Strifler turėjo šiandien išvykti į Togo stebėti rinkimų. Tad ponui Bermanui suteiksim žodį, kad jis galėtų mums pateikti darbo grupės rekomendacijas. Pone Bermanai, jums žodis, prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė po to, kai jūs pateikėt, po to, kai jūs ten įsitaisėte vos, galiu jūs matyti, sako Zermanas. Vasario 23 mūsų darbo grupė susirinko ir nagrinėjome e, priemonės susijusias su parlamento teisę dėl greito reagavimo sparčydinčias maisto produktų kainas. Kalbėjom apie Zambiją ir e, Togą, Tanzaniją, tarp kitų šalių. E, Mūsų posėdžio atmosfera buvo konstruktyvi, mes dėkojame komisijai už pateikimus informaciją, tačiau mes norėtume priminti, kad darbo grupė negali e, analizuoti daugiau negu gauti dokumentai pateikti komitologijos procedūros metu. Mes e, turime pažymėti, kad kai kurių informacijos elementų mums trūko, mes negalėjome tos informacijos gauti. Tad kviečiame komisiją komitologijos procesui pateikti visus dokumentus ir tikslę informaciją. Kai dėl Tanzanijos stogo ir Komorų salų komisija laikėsi tų rekomendacijų, kurios buvo pasiūlytos pagal trečiąją priemonę lapkričio mėnesį ir dėjo pastangas, kad galėtų tuos iškeltus tikslus susijęti su turimomis priemonėmis, siekiant užtikrinti pagalbą, e, kalbant apie maisto kainų didėjimą. Tačiau dėl komorų mes manome, kad tas ryšys, priemonių ryšys su maisto kainų didėjimu nėra pakankamai įrodytas. Tad programa yra sustelkta prie ekonominio daugiau stabilizavimo ir viešųjų finansų valdymo. Ne, neaišku, ar labai pasitarnaus žemės ūkiui šio, šio, šios visos priemonės, kadangi visos informacijos apie tai mes negavome. Sąlygos nustatytos pinigų išleidimų nėra susijusios su žemės ūkio sektoriumi, nėra susijusios su maisto sauga, tad sunku išsiaiškinti, ar šita programa tikrai atsilieps tuos, į tuos iššūkius, kurie iškyla. Nepaisant komisijos komentarų dėl e, padėties komorose, darbo grupė mano, kad tokie svarbus elementai kaip uh, priežiūros kriterijai dėl tų lėšų išleidimo turėtų būti aiškiai išdėstyti ir išdėstyti jau mums teikiamuose dokumentuose. Darbo grupė mano, kad e, kriterijai yra pernelyg aptakus ir kad yra sunku išsiaiškinti, ar ta programa tikrai pasieks e, tuos tikslus, kurie yra nustatyti priemonėje. E, mes parengėme išvadų projektą, kur rekomenduojame priimti rezoliucijos projektą, kuriame yra išdėstyti mūsų darbo grupės siūlymai. Šiame rezoliucijos projekte be kita ko komisijos yra prašoma peržiūrėti savo, savo veiksmų planą komorose, kad tie veiksmai labiau atitiktų priemonėje numatytus tikslus. Kad ir koks bebūtų komisijos atsakymas į mūsų iškeltas pastabas ir išvadas, e, kurias mes išsakėme ir išdėstėme rezoliucijos projekte, Komisija laukia, kol mes peržiūrėsime šį dokumentą, tai turėtų būti padaryta formalios komitologijos procedūros metu. Kol tos peržiūros nebuvo, kolegoms galiu patarti tik tie, kad reikia patvirtinti rezoliucijos projektą, kurį parengė darbo grupė ir kuris jums buvo išdalintas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodį suteiksime komiteto nariams. Ar kas nors norėtų pakomentuoti? Ba. Pane Bermanai, kaip komiteto narys norėčiau pridurti štai ką. Man regis, kad kai kalbame apie priemonę skirtą kovoti su sparčiu kainų didėjimu, yra sunku e, nustatyti, kad tie pinigai numatyti pagal tą priemonę turėtų būti panaudoti biudžeto paramai, nes e, parama biudžetui, mano supratimu, yra ne tai, ko reikėtų, nes per nelik neaiškus kriterijai ir rezultatai. Žodis komisijai, sako pirmininkė. Uh, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju taip pat ponui Bergmanui už jo gražius žodžius pasakytus apie bendradarbiavimą su komisijos tarnybomis. Aš tiesiog norėčiau tarti keletą žodžių apie pačią procedūrą ir galbūt kolegos norės detaliau atsakyti į kilsančius klausimus. Mes, žinoma, norime reaguoti į parlamento susirūpinimą, kai teikiame jums pasiūlymus. Bandome pasinaudoti šią darbo grupę, kad galėtume iš tiesų pasikeisti nuomonėmis, išklausyti jūsų nuomonę, jūsų požiūrį Ir ypač tais atvejais, kai kyla sunkių klausimų, mes stengiamės bendradarbiavimo dvasia ir vadovaudomėsi kolegialumo principų spręsti šios klausimus. Šiame kontekste labai svarbu sparčiai keistis nuomonę ir sparčiai dalintis su jumis informaciją. Aš suprantu, kad Praėjusią savaitę antradienį vyko diskusijos ir mes atsintėme jums penktadienio rytą pastabas ir informaciją raštu. Aš esu sunerimęs, kad parlamentas į tokį pasikeitimą informaciją žiūri kaip į nepakankamą. Žinoma, mes siekime glaudesnio bendradarbiavimo, ne tik vadovantis sirka sistema. Aš tikiuosi, kad mes pakankamai sparčiai reagavome į poreikį pasikeisti informaciją ir atsižvelgiant į tai, kad galtinis terminas yra kovo 23 diena, tai mes su komitetu ir komisijos tarnybomis spėsime pasikeisti visą informaciją ir išspręsti šį klausimą. Ir jeigu nespėsime iki kovo 23, tai komiteto pirmininkė turės galimybę siūsti raštą komisijai. Nepaisant visko, mes tikrai sieksime atsižvelgti į jūsų nerimą ir kalbant apie fish pakeitimus, turbūt suteiksiu žodį savo kolegai. Ponui Serčio, prašom. Thank you. Thank you, Chair. My name is Sergio Pico. I'm responsible for... E, Dėkuoju, aš esu iš komisijos atsakingas už maisto priemonę. E, norėčiau Jums e, papasakoti apie darbo grupės rezultatus, taip pat perteikti, ką pas, pakalbėti apie vystimosi komiteto nuomonę, pirmiausia dėl Malavio. E, dėl jūsų pastabų mums pavyko daugiau pasiekti. Mes e, savo delegaciją e, siūsime ten, kad atsižvelgtume į jūsų poreikius, būtent, kad būtų ta fish arba lentelė pagerinta jos įgyvendinimas. Mes turime galvoti, kaip kuo greičiau suteikti pagalbą ir mes pabandysime padaryti viską, kad pagerintume ir toliau savo darbą. Pone Bermanai. Vieną klausimą turiu dėl komorų. Kalbama tik apie keletą milijonų eurų. Nieko daug čia nėra suma didelė. Bet dėl ko atsitiko taip, kad reikėjo pasitelkti bendrąją pagalbą biudžetu ir taip um, skirti lėšas. Aš nelabai suprantu, kodėl tai buvo padaryta ir kaip čia galima priderinti pačią pagalbą maistui, tą priemonę ir jūsų pasirinktą kelią. Keletas žodžių galbūt kolegos paskui papildys. Kaip sakė pasiekėme e, dar lapkritį, o paskui ir praeitą savaitę. Diskusijos su darbo grupė tą e, aptarėme. Buvo numatyta teikti pagalbą biudžetui ir parlamentas bei taryba e, už tai pasisakė pačioje pradžioje, kadangi reikia kompensuoti viešųjų finansų riziką atitinkamoms šalims, įskaitant komorus. Taigi pagalba biudžetui yra priemonė kuri leidžia finansuoti tam tikras e, šalis. Mes žiūrime, ką jos išleido kylant maisto kainoms. Kaip žinia, komorai turi žemės ūkio vystimos strategiją, mes su vyriausybė esame aptarę tam tikrus dalykus, siekiame, kad būtų nustatyti tam tikri rodikliai, e, leidžiantis įvertinti vertinti veiklos rezultatus. Po diskusijų mes pasižiūrėsime, ką galime iš karto padaryti peržiūros procedūros pabaigoje, kad sureaguotume į jūsų išsakytas pastatas ir mes taip pat sieksime kaip galima greičiau jūs informuoti ir pasakysime konkrečiai, ką ketiname pasiūlyti. Merci, Dėkoju. Regis yra daugiau norinčių pasisakyti. Prašom, kolega. Thank you, Madam Chair. My name is Wim Moltov from DG. Dėkuoju. Aš esu iš komisijos vystimosi direktorato. Dar papildyti norėčiau e, kolegų mintis. Buvo perduotas tarybai ir parlamentui e, savo laiku planas dėl e, pagalbos ir komorams jau buvo tuo metu numatyta pagalba biudžeto uh, paramai ir tuo metu buvo galvojama, kad tai bus veiksmingiausias įgyventinimo pagalbos metodas, bent jau taip tuo laiku atrodė, kadangi suma yra palyginti nedidelė, kuri buvo numatyta šiai šaliai. Taip pat e, pasižiūrėjome į e, tarptautinių organizacijų siūlomas alternatyvas tuo metu ir nusprendėme, kad tai būtų veiksmingiausias būdas panaudoti lėšas šiai konkrečiai šaliai. Ačiū. Merci. Dėkoju. Žinome, kad laikotarpis demokratiniai kontroliai vykdyti yra neilgas, tad jei norime priimti rezoliuciją, turime apsispręsti šiandien, kad plenarinėme posėdėje kitą savaitę galėtume jį svarstyti. Turime rezoliucijos siūlymą, gal ponas Vermanas galėtų mums e, pristatyti šį dokumentą, paskui galėtume dėl jo šiandien ir balsuoti dar. Donc, nous savons... Pirmininkė, girdėjome, kad darbo grupė susidūrė su tam tikrais sunkumais rengdama šį rezoliucijos projektą. Mes sakėme, kad nepritarėme siūlymams. Ar jūs pritartumėte šitam rezoliucijos siūlymui? Pone Permanai, prašau. Désolé, je... Ponas Permanas, na, aš nesu įsitikinęs dėl komisijos atsakymų, nes tie atsakymai buvo paviršutiniški, diskusijos buvo labai trumpos, o tema buvo iš ties sudėtinga, na bent jau dėl komorų, tai tikrai situacija sudėtinga, manęs neįtikino komisijos atsakymai. Aš nežinau, ar reikia atsisakyti teikti pagalbą biudžetui, nes tai būtų reikalinga, pavyzdžiui, žemės ūkio vystimusi, žemės ūkio gamybos didinimui komorose tai būtų reikalinga. Pirmininkė. Ar galime patvirtinti darbo grupės išvadas tokias, kokias ji jas pateikė? Tai reikštų, kad mes nepritarėme komoroms, kad būtų teikiama biudžeto parama. Bon, kurie balsuotų už rezoliuciją, e, turėtų dabar pakelti ranką, sako pirmininkė. Pone Gerans, norėtumėt pasisakyti? Prašom. Man susidaro toks įspūdis, kad komisija norėjo reaguoti. Reikis buvo prašoma žodžio. Manau, kad čia būtų pasisakoma dėl to sprendimo, dėl išvadų. Norėčiau išgirsti komisijos komentarus. Taip, taip, žinoma, sako pirmininkė, suteikčiau komisijos asoms ir dar žodį. Tik tiek norėjau pasakyti, kad nelauk, negalime laukti kitų rašytinių dokumentų, kadangi mus spaudžia laikas. Ar komisija norėtų pridurti dar kažką, kas nebuvo pasakyta, kas yra nauja lyginant su tuo, kas buvo pasakyta. Nes čia būtų nutraukiama balsavimo procedūra, tad pasisakyti reikėtų tik labai svarbios informacijos turint. Uh, you, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad dar kartą sudėkėte galimybę pasisakyti. Jau anksčiau sakiau, kad uh, mums svarbu nesimti skubotų žingsnių be tikro dialogo. Taigi, jeigu parlamento netenkina dabartinis fiš variantas, mes galime jį atsijimti ir parengti naują, kuris atitiktų jūsų keliamus reikalavimus ir mes esame pasirengę tą padaryti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad formaliuose procedūrose balsavimas prieš komisijos pateiktą priemonę apima visą priemonę visą apimtimi ir ketvirtoji paketo dalis yra kur kas platesnė, jie apima ne tik Komorų salas. Taigi aš nenorėčiau, kad būtų pasipriešinta visai programai dėl išsiskyrusių požiūrių dėl vieno veiksmo numatyto fish. Nes tai yra tik viena paketo dalis. Mes esame pasirengę atsiimti tą veiksmų fish ir pateikti alternatyvų pasiūlymą arba dėl, dėl komorų salų kitaip panaudoti skiriamą finansavimą. Nežinau, gal toks pasiūlymas ir padės komitetui apsispręsti mažiausiai. Tai parodys, kad komisija yra pasirengusi klausytis parlamento ir bendradarbiauti su vystimosi komitetu šiuo klausimu. Aš suprantu poną Bergman, jis nėra patenkintas mūsų pateiktais atsakymais, bet mes esame pasirengę dirbti toliau. Ačiū. Čia, čia. Ponas Gerans. Na, šiuo atveju po komisijos komentarų, kurie man reikės buvo naudingi, mes turėtume e, atsisakyti to komorų aspekto, ar ne, ir paskui visą kitą dokumente išliktų. Mano požiūrė tai būtų priimtina. Ponas Bermanas, ponė pirmininkė. Mums yra numatytas tam tikros laiko apribojimas yra nustatytas galutinis terminas. Ir dėl to liūdna. Tačiau jeigu komisija gali atsimti projektą dėl komorų, dėl kitų šalių mes nenorėtumėm blokuoti sprendimų. Galbūt būtų galima dėl komorų tartis atskirai, ar būtų galima elgtis šitaip. Pirmininkė. Na taip, galutinė data yra numatyta. Tad siūlysiu balsuoti dėl rezoliucijos. Ir man regis, kad komisija, kai mes rezoliuciją pateikėme, gali tuomet atsimti dalį kur, dokumento, kur kalbama apie komorus. Pone Gerins. Ponas Gerins, aš tai supratau ne taip. Jeigu apsispręsim šiandien, manyčiau, kad komisijos siūlymas ir būtų, siūlymai būtų palikta viskas išskyrus komorus. Aš siūlau balsuoti dėl visos rezoliucijos išskyrus aspekto susijusio su komorais. O tuomet gilinti dar šią temą, nagrinėti ją detaliau ir tuo būdu atrastume atsakymus į klausimus tiems, kurie buvo nepatenkinti tuo, kas nuspręsta dėl komorų. Pirmininkė, manau, kad čia iš tikrųjų mus spaudžia laikas, ta galutinė data. Mes turime jos laikytis tad laiko savo reakciją adaptuoti kaip nors mes nebeturime. Klausimas yra toks, priimam rezoliuciją ar jos nepriimam. Berman. Ponas Bermanas. Bien, voilà. On ne peut pas, je pense, euh, voter cette résolution. Aš manau, kad e, balsuoti dėl šios rezoliucijos, išimant visą tai, kas susijęs su komorais, e, nežinau, kaip tai būtų įmanoma, nes komorai yra bent penkis kartus paminėti dokumente. Reikėtų po posėdžio gal pasidomėti, ką būtų galima padaryti ir rytoj, kai susirinksime koordinatorių posėdį, galbūt apsispręsti galtinai. Nežinau, ar tai būtų įmanoma. Nes man būtų tikrai liūdna, jeigu reikėtų sprendimus priimti būtent šitaip, šitokiu būdu dirbant. Pirmininkė, jeigu šiandien neapsispręsime, vienintelis būdas būtų renkti Strasbūrė neįlinį posėdį. Madame Sargantini. Pone Sargantini, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš dabar šiek tiek susipainijau. Balsavimo viduryje mes išgirstame žodinį pakeitimą iš komisijos. Aš siūlyčiau dabar tęsti balsavimą ir galbūt jį, jeigu reikės jį pakeisti prieš balsavimą plenarnėje sesijoje, tai mes apie tai pakalbėsime dar. Tačiau aš manau dabar nėra teisinga tokį apsvarstytą pasiūlymą keisti žodinių komisijos pakeitimu. Pirmininkė, siūlau balsuoti dėl rezoliucijos siūlymo tokio, kaip tas siūlymas surašytas. Kas už? Qui est pour? Kas prieš? Susilaikė. Trys kolegos regi susilaikė. Taigi rezoliucijos siūlymas yra priimtas. 13. Dabar dar buvo turkis klausimas. Voilà. <clears throat> Nous allons aborder maintenant le point 11 de notre. 11. Tai pasitaiso pirmininkė. Laikas skirtas klinikinių tyrimų besivystančiose šalise klausimai. Keisimės nuomonėmis dalyvaujant ekspertams. Praeitais metais mūsų komitetas šią temą pradėjo studiją ir nuomonėmis jau buvo keičiamasi. Ta studija. Uh, padėjo padaryti tam tikras išvadas. Na, o šiandien situaciją stebime toliau. Pone Denbuer iš Vemos fondo dalyvauja mūsų diskusijose, ponas Stefan Füring iš Sanko generalinių direktoratų ir ponas Fergius Svinį iš vaistų agentūros bei ponas Romaris iš mokslo tyrimų generalinių direktoratų. Pone Denbuer, žodis jums dešimčiai minučių. Prašau. Yes. Um... Uh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad leidote man atvykti pas Jūs ir pakalbėti apie žingsnius, kurių gali imtis ES, kad apsaugotų žmonių dalyvaujančių klinikiniuose tyrimuose besivystančiose šalyse teisės. E, tokie tyrimai yra susijęs su naujų vaistų e, išbandymu žmonėmis. E, aš atstovauju Olandijoje veikiančiai organizacijai. Mes dirbame su Indijos ir Latinų Amerikos bei Afrikos organizacijomis šiais klausimais. Mūsų partneriai šiuose šalyse išreiškė susirūpinimą dėl e, to, kad vis daugiau klinikinių tyrimų atliekama besivystančiose šalyse E, Daugiausia e, yra e, Rytų Europa, kai kurios Azijos, Latino Amerikos šalis, taip pat ir Pietų Afrika. Kaip žinia, kaip sakiau, klinikiniai tyrimai vis dažniau atliekia, atliekami besivystančiose šalyse ir tie vaistai pirmiausia turi būti skirti patrauklioms vakarų rinkoms, o ne vaistai, kurie būtų skirti E, pavyzdžiui, Afrikai, kaip kad vaistai skirti kovoti su malarija ir kitomis tropinėmis lygomis. Ten į tas lygas ir jų tyrimus bei vaistus investuojama labai nedaug. E, aš pateiksiu Jums duomenys iš ES vaisto agentūros ataskaitos. Ten buvo pažiūrėta į šalis, kur buvo atlikti klinikiniai tyrimai susijęs su vaistais, e, e, dėl kurių buvo kreiptas ES leidimo prekiauti. Penktais metais 20 procentų e, pacientų buvo, ant jų buvo išbandyta vaistai, tai yra procentas žmonių, kurie gyvena ne JAV ir ES dauguma žmonių besivystančiose šalyse. Ir tos šalis yra oficialiosios užsienio pagalbos gavėjos. Buvo taip pat nustatyta, kad tarp, nuo 18 iki 24 tūkstančių klinikinių tyrimų šiuo metu vykdomi mažų pajamų ir besivystančiose šalyse. Kodėl vis daugiau klinikinių tyrimų ten atliekama? Pirmiausia, dėl pigumo. Uh, tai daug pigiau negu čia padaryti. Anksčiau buvo sakoma, kad galima per metus 200 milijonų dolerių sutaupyti. Pavyzdžiui, tyrimas JAV e, kainuoja e, maždaug 30 tūkstančių dolerių e, vienam pacientui ir 3 vargingoje šalyje. Taip pat lengviau yra tose šalyse patraukti, jie labiau nori dalyvauti klinikiniuose e, tyrimuose. Taip pat atitinkama ataskaitoje apie tokius bandymus pasakyta, kad galima tokiu būdu, kad jeigu bus papildoma atliktas vienas, e, vieną mėnesį tyrimas, tai galima 14 papildomų milijonų uždirbti e, parduodant vaistus vėliau. Taip pat renkamosi tos šalis dėl to, kad pacientai dažnai yra negavę vaistų ir ant jų išbandyti naujus vaistus yra lengviau dėl, dėl simptomų. Taip pat atsiranda daug verslo galimybių. Aš jums parodysiu keletą užrašų, kad galėčiau iliustruoti, kaip tai klinikiniai tyrimai vertinami kaip mm, verslo galimybės. Pavyzdžiui, atraskite Rusiją kaip galimybių šalį. Taip pat kitas užrašas milijonas dolerių, tai yra klinikinių tyrimų galimybės Indijoje. Bet tai yra susijęs su etikos ir teisų dalykais Indijos vyriausybė dabar e, siekia priimti teisės aktus, kad būtų galima lengviau pritraukti klinikinius bandymus į šią šalį. Jeigu tai vertinama kaip verslo galimybė ir jeigu šalys ar vyriausybės, kaip kad Indijos vyriausybė, nori pritraukti klinikinius tyrimus, tai kodėl mums turėtų dėl to būti neramu? Pirmiausia, todėl, kad dauguma šalių besivystančiose šalyse negali naudoti sveikatos apsaugos paslaugomis, jie neturi sveikatos draudimo, tai reiškia, kad jie dalyvauja klinikiniuose tyrimuose, nes tai vienintelė galimybė gauti gydimą ir tie žmonės vargu ar turi kitą pasirinkimą. Be to, struktūra, kuri turi apginti tokių žmonių teisės, iš vis dažniausiai nefunkcionuoja besivystančiose šalyse. Gydytojai, kurie turėtų ginti pacientų teisės, e, įsivėlė yra į interesų konfliktą, kadangi jie gali uždirbti nuo pusantro iki trijų tūkstančių eurų, pritraukdami nors vieną pacientą ir mes galime tikėtis, kad jie informuos savo pacientus apie galimus pavojus e, dalyvaujant bandymuose mūsų partneris Relem, Lotynų Amerikos tinklas e, dėl, susiję, dirbantis medicinės etikos sityje, sako, kad e, žmonės, kurie dalyvauja klinikiniuose tyrimuose Lotynų Amerikoje, yra vargingiausi. Dažnai jie yra vietiniai seniai gyventojai, yra neraštingi ir nelabai suvokia, ko kokios jų teisės. Jų santykiai su gydytojais yra hierarchiški ir jeigu gydytojas jiems liepia dalyvauti tyrimė, jie dažniausiai taip ir padarys. Taip pat e, neegzistuoja etikos komitetai, kurie turėtų sudaryti dalį e, sistemos susijusios su klinikiniais tyrimais. Kalbu apie vargingas šalis. E, mano minėtas Latino Amerikos tinkslas išnagrinėjo, kaip veikia etikos komitetai Latino Amerikoje ir e, jų išvada yra tokia, kad regione šalis nelabai e, kaip gali apsaugoti pacientus dalyvaujančius klinikiniuose tyrimuose. Egzistuoja gairės, kaip apsaugoti tokius žmonės. Geriausios yra, geriausiai žinomas Helsinkio deklaracija, taip pat e, egzistuoja uh, E, Europos direktyvos, kurios e, daro nuorodą į Helsinkio deklaraciją. Taip pat yra ir kitų dokumentų, kurie taip pat daro nuorodą į Helsinkio deklaraciją, tačiau nežiūrint viso to, e, principai dažnai pažeidinėjami Indijoje. Atitinkama organizacija išnagrinėjo, kaip išbandyti yra vaistai, kurie paskui pakliuvo į ES rinką. Ir vienas atvejis e, minimas e, Glaxo Kleinsmith bandymai su vaistais, e, kuriais siekiama gydyti krūties vėžį. Buvo prieita prie išvaizd, išvados, kad Indijoje dauguma Mm, žmonių kenčiančių nuo šios lygos negalėjo įpirkti tokių vaistų. Taigi pacientai naudojami tik tai išbandyti vaistams ir tuo pačiu metu tų šalių gyventojai negali sauliaisti nusipirkti tokių vaistų dėl jų brangumo. Kitas e, vaistas AstraZeneca, skirtas gydyti e, psichiniams sutrikimams, e, buvo tas vaistas išmėgintas dirbant su žmonėmis, kurie turi psichikos e, sutrikimų ir e, bendrovė, kuri bandė šios vaistus, pasakė, kad negalima tų kad buvo papraš... paprasčiausiai paskui duotas placebas vietoj šių vaistų vietiniams gyventojams. Dar noriu pasakyti, kad mes e, rengėme eksperto susitikimą kartu su vaisto agentūra, jau surengėme tokį susitikimą. Ir buvo taip pat išspausdintas tyrimas pernai dėl klinikinių tyrimų. Ten pateikta nemažai rekomendacijų. Buvo rekomenduojama atnaujinti teisės aktus, mūsų nuomonė dabartinė teisėkūros bazė Europoje suteikia labai daug galimybių apsaugoti bandymų dalyvių teisės besivystančiose šalyse. Yra ES direktyva, kurioje sakoma, kad tam, kad e, vaistui būtų suteiktas leidimas, patekti į rinką, turi būti įrodyta, jog e, farmacijos bendrovė laikėsi bandydama vaistą Helsinkio deklaracijos. Darbo grupė E, kuria yra subūrusi Europos vaisto agentūra, dirba ties, e, žiūri, kaip yra įgyvendinama Helsinkio deklaracijos nuostatos, nes ne visos yra įgyvendintos. Taip pat e, reikia tam tikrų dalykų dėl placebo kontrolės bandymų. Ne viskas yra padaryta veiksmingai ir jeigu būtų imtas atitinkamų nuostatų, principų, tai būtų galima taip pat čia geriau apsaugoti bandymų dalyvių teisės. Thank you, Madame de Boer. I'm sorry, but you're not. Dėkoju, poniai Boer, už pristatymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Stefan. Jums skirsiu penkias minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu Stefan Führing ir dirbau sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinėme direktorate. Viena iš mano darbo sričių yra klinikiniai tyrimai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kad įtraukėte šį svarbų klausimą į savo darbo atvarkę. Mes labai rimtai žiūrime į šį klausimą. Ir šis klausimas yra įtrauktas į atviras konsultacijos procedūras. Taip pat mes peržiūrime direktyvą dėl klinikinių tyrimų ir šis klausimas figuruoja ir ten. Pone Debur ką tik tai pateikė pristatymą, į kurį mes taip pat atsižvelgiame. Dabar norėčiau pasakyti keletą pastabų. Remiantis turimą informaciją, neteisinga sakyti, kad klinikiniai tyrimai e, atliekami ES institucijų yra perkeliami į besivystančias šalis. Mes nesutinkame su, tomis, su tais skaičiais, kurie ką tik buvo pristatyti. Mūsų turimi skaičiai nupiešia visai kitokį vaizdą. Pavyzdžiui, klinikiniai tyrimai, kurie buvo pristatyti Europos vaistų agentūrai. 2005-2008 metais buvo atliktas tyrimas ir 8 procentai buvo atlikti Azijoje, 10 procentų Pietų Amerikoje. Afrikoje nebuvo atlikta beveik apskritai klinikinių tyrimų. Aš nežinau, ar teisinga sakyti, kad didžioji dalis klinikinių tyrimų yra atliekama besivystančiose šalise, kaip buvo ką tik pasakyta. Buvo pasakyta, kad 18-24 tūkstančiai klinikinių tyrimų šiuo metu yra atliekami besivystančiose šalyse. Žinoma, tą reikėtų dar patikslinti ir patikrinti Europoje. 5500 klinikinių tyrimų yra atliekami per metus. Taigi tai pirmas mano pastebėjimas. Noriu pasakyti, kad klinikiniai tyrimai tikrai nėra perkeliami vykdyti į besivystančias šalis. Antras dalykas, labai svarbus dalykas. Atsižvelgiant į pristatymo yra tas, kad klinikiniai tyrimai trečiosiuose šalise yra nelengvi įvykdyti. E, ir negalima teikti, kad tie klinikiniai tyrimai yra žemesnės kokybės. Buvo daug kalbėta apie dvigubus standartus, apie klinikinį dempingą, bet negalima automatiškai daryti tokios išvados. Gi reikia laikytis ir atsižvelgti į faktus, į įrodymus, į tikrinimų rezultatus. Trečias dalykas. Mes turėtume labai atsargiai stebėti šį klausimą. Klinikiniai tyrimai yra atliekami visame pasaulyje ir vis daugiau klinikinių tyrimų atliekama trečiose ir ypatingai neturtingose trečiosiose šalise. Taip atsitinka dėl skirtingų priežasčių, ne dėl to, kad taip yra greičiau arba pigiau, bet dažnai dėl reguliavimo priežasčių trečiosios šalis skatina klinikinius tyrimus savo valstybėse siekdamos gauti leidimus įvairiems vaistams. Taigi ir čia galima pažvelgti iš kitos pusės. Ir paskutinis mano pastebėjimas, manau mes visi su to sutiksime, yra tas, kad mes turime labai atsargus būti. Aš manau, kad geriausias sprendimas būtų išduoti leidimus vaistams Europoje, nes įmonė turi pateikti klinikinius duomenys arba nacionalinėms institucijoms, arba Europos vaistų agentūrai. Ir labai svarbu mums turėti jurisdikciją. Labai svarbu užtikrinti tinkamus kontrolės mechanizmus ir vykdyti tikrinimus. Džiaugiamės, kad Europos vaisto agentūra inicijuoja daugybę pro projektų šioje srityje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar žodis ponus Siūniai. Iš vaistų generalinio direktorato. Penkios minutės pasisakymų rašau. Good afternoon, I'm Fergus Sweeney, I'm head of... Labadiena, Aš esu ponas Svinį, esu Europos vaisto agentūros e, vaisto atitikties e, departamento vadovas. Dėkoju už galimybę pasisakyti jūsų komitete šią popietę. Klinikiniai tyrimai trečiosiuose šalyse. Į šį klausimą mes žiūrime labai rimtai, mes stebime pažangą ir raidą šioje srityje jau daugybę metų ir per pastarosius metus tikrinimu um, mes atliekame vis daugiau šalise už ES ribų. Taip pat mes esame parengę ataskaitą apie klinikinius tyrimus atliktus nuo 2003 iki 2008 metų. Taip pat mes atnaujinsime duomenis per ateinančius mėnesius. Mes esame įsteigę darbo grupę, vadovaudamėsi mūsų strateginiu dokumentu, kuris buvo išspausintas 2008 metais. Darbo grupę sudaro atstovai iš mokslinių komitetų, žmonėms skirtų vaistų komiteto, pediatrinių vaistų komiteto, kitų komitetų, taip pat pacientų ir slaugytojų asociacijų atstovai. Ši darbo grupė rengia dokumento projektą kurio tikslas yra patikslinti keturis klausimus. Taip pat siekiama numatyti praktinius veiksmus, kurių galėtų imtis Europos vaistų agentūra, suteikdama e, leidimus prekiauti vaistais. Taigi, keturi pagrindiniai punktai yra etiniai klausimai, elgesys su pažeidžiamais E, gyventojais, placebo efektas, galimybė gydytis po klinikinių tyrimų ir kita. Antras dalykas. Siekiant nuspręsti dėl būsimų praktinių veiksmų, mes e, turime rūpintis, kas vyksta iki klinikinių tyrimų nes po klinikinių tyrimų pakeisti nieko jau negalima. Taigi mes turime daryti įtakos klinikinių tyrimų eigai ir vyksmui. Kitas dalykas yra leidimai prekiauti vaistais. Mes turime atsižvelgti į etinius standartus ir į tai, kaip praktiškai reikėtų laikytis tokių standartų, kaip reikėtų vykdyti tikrinimus ir kaip reikėtų užtikrinti skaidrumą. Mes jau esame parengę ataskaitas dėl skirtingų šių klausimų ir dėl klinikinių tyrimų vertinimo bei atitikties etiniams standartams. Ir galiausiai mes norime sustiprinti gebėjimus ir sutvirtinti tarptautinį bendradarbiavimą. Kaip buvo sakyta, klinikiniai tyrimai yra vykdomi visoje, visame pasaulyje, trečdalis Europoje, trečdalis Šiaurės Amerikoje, trečdalis likusiuose pasaulio regionuose. tačiau svarbiausi yra 33 tūkstančiai tyrimo centrų. Taigi labai svarbu užtikrinti etinių standartų griežtą laikymasi, kad sistema būtų griežtai prižiūrima, kad institucijos bendradarbiautų ir kad būtų laikomasi etinių standartų to siekdami mes ketiname bendradarbiauti su partneriais ir kitomis institucijomis visame pasaulyje. Praėjusiais metais inspektoriai dirbo ne tik iš ES, bet Indijos, Argentinos, Ganos, Pietų Afrikos, Brazilijos, Meksikos, Pietų Afrikos, manau, kad jau paminėjau, ir mes ketiname tęsti tokį bendradarbiavimą, jungdami e, du labiau užsivyščios šalisis kaip Junktinės valstijas, Kanada. Ir mes ketiname įtraukti tarptautinius regu, reguliuotojus, kurie turi sukaupę daugiau patirties e, šioje srityje. Mes e, rugsėjo mėnesį surenksime praktinį seminarą po to, kai bus paskelbtas dokumento projektas, apie kurį aš užsiminiau savo pasisakymą pradžioje. Ačiū. <clears throat> Ačiū. Dabar žodį suteiksime ponui Romaris. Jis yra iš mokslo tyrimų generalinio direktoro tato. Ponas Romaris, ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija e, finansuoja klinikinius bandymus iš specialaus fondo, vadinamosius ADCTP remiamas ES sutarties 81 straipsnių, nauji klinikiniai bandymai, gebėjimų kūrimas Afrikoje, e, siekiant atrasti naujus vaistus e, ir vakcinas yra vienas iš svarbiausių žingsnių. Komisija iš minėto fondo ADCTP finansuoja 48 tyrimus. Siekiamas įlaikytis tokių aukštų etikos standartų, kokių yra laikomas Europos šalyse atliekant panašius bandymus. Mes atliekam etikos, tyrimų, etikos kriterijų laikymos, laikymasi ir stengiamės, kad projektai vyktų sklandžiai. Finansuojame daug mokslo tyrimų projektų susijusių su etikos standartais. Mes taip pat remiame uh, Afrikos šalių etikos komitetų, tiek nacionalinių, tiek tarptautinių e, gebėjimus atlikti tokius vertinimus. Mes taip pat stipriname vietinės e, reguliavimo agentūras ir jų veikimą Afrikos šalyse. Mes siekime, kad būtų tinkamai e, atliekamos šių institucijų pareigos, kad būtų tinkamai atliekama vaistų registracija. Kalbant apie veiklą Afrikoje. Turėčiau pasakyti, kad mes finansuojame etikos komitetų narių mokymus, rengiame seminarus, rengiame kursus tų komitetų nariams. Per septynerius metus, kiek dirbome, mes iš viso 28 mokslo tyrimų projektus finansavome susijusius su uh, etikos uh, kriterijų laikymusi. Tų projektų apimtis buvo 3,3 milijonai eurų. Uh, 2010 vasario 2 ADCTP dėka buvo paskirta 30, 75 milijonai eurų tam, kad būtų galima uh, į pietus nuo Saharos šalyse Afrikos žemynę vystyti mano minėtus projektus. Afrikoje, uh, kaip jau minėjau, Afrikos šalyse finansavimui ir etikai keliami tie patys reikalavimai, kokių mes jų laikomės ir ES valstybės. Ačiū. encore et toujours. Merci, Madame la Présidente. Ir vėl aš, sako ponas Bermanas, ačiū ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Buvo. Norėčiau jūsų paklausti. Kas jūsų požiūrių yra nuveikta už ES lygių, kaip ten įtvirtinti kokybę. Ponas Vinys sakė, kad du trečdaliai visų klinikinių bandymų yra atliekama už ES ribų. Kokia yra tų tyrimų kontrolės kokybė? Gal ponas Viniai galėtų apie tą proporciją labiau pasakyti, galbūt galėtų pasakyti keletą skaičių kiek iš viso tyrimų yra atliekama už ES ribų ir kiek buvo atlikta tyrimų, kontrolės tyrimų. Ar, ponui Gūr klausimas, ar jūs manote, kad kontrolė yra atliekama tada, kai reikia ją atlikti? Ar tie tyrimai, tie stebėjimai atliekami pakankamai anksti, o gal atliekama jau tada, kai bandymas baigtas? Kiek aš žinau, tai yra būtent šitaip ar mes esame pakankamai budrus, nes kontroliuoti procesą pabaigoje proceso yra per vėlų, nedaug ką besužinosi tuo metu atlikdamas, atlikdamas tyrimą. Kai kalbame apie etinius bandymus, apie bandymų besisunčius arse etiką, manyčiau, kad reikėtų atlikti anksčiau tos bandymus. Jeigu E, nesilaikoma tų reikalavimų, tai galėtume, čia turėtume kalbėti apie patį baisiausią kolonijinį tų besivystančių šalių išnaudojimą. Maničiau, kad tie tyrimai reikalingi, bet jie turi būti atliekami etiškai ir teisingai. Pirmininkė, ačiū. Ponas Dėva. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai atidžiai klausiau visko, kas buvo pasakyta uh, aš nežinau, ar iš tikrųjų egzistuoja problema, ar mes ją paprasčiausiai sukūrėme. Taigi man sunku nuspręsti, ar iš tikrųjų tai kalbame apie problemą, kurią reikia spręsti, arba pilstame iš tuščio į keurą. Taigi išsiaiškinkime. Ar buvo taip, kad pirmoji kalbėtoja sakė, jog Europos bendrovės atlieka tyrimus e, kitose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir bando vaistus, kurių šiaip jau nebandytų pačioje Europoje dėl to, kad yra tai gana rizikinga. Mums reikia kur kas daugiau aiškumo šiuo klausimu. Dar kartą pakartosiu. Ar pirmoji kalbėtoja daro prielaidą, kad Europos e, farmacinės bendrovės bando vaistus e, atlikdamos tyrimus su žmonėmis Indijoje ir kitose besivystančiose šalyse e, ir netliktų tokių tyrimų e, Europoje dėl to, kad yra pavojinga. E, dėl kaštų tai yra rinkos dalykai, nekalbėkime apie rinką, bet ar yra daroma prielaida, kad tam tikri vaistai, kurie gali būti pavojingi, yra bandomi besivystančiose šalyse, kadangi tose šalyse žmogaus gyvybė nesvarbi netokia svarbi kaip europiečio gyvybė, tai tada iš tikrųjų iškyla problema, jeigu taip yra. Taigi, ar yra žinių, duomenų, kad vaistų bendrovės e, bando eksperimentinius vaistus e, besivystančiose šalyse ir net nesvajoja apie, nesvajotų apie tokių vaistų bandymą Europoje? Man reikia atsakymą į tai. Antras dalykas Jeigu kalbame apie priežiūrą, ar mums trūksta išteklių, kad galėtume prižiūrėti bandymus besivystančiose šalyse, kuriuos atlieka Europos bendrovės? Trečias klausimas. Dėl JAV administracijos. Ką daro atitinkama JAV e, administracija, kai E, pavyzdžiui, e, JAV e, vaistų bendrovės atlieka bandymus Latino Amerikoje. Ar mes keičiamės gerąją praktiką, ar bendradarbiaujame su jais, kaip yra. Pone Sargantiniu. Dėkui, pirmininkė. Porą klausimų komisijai. Išklausiau diskusijų ir man kyla naujas susirūpinimas. Ponas Dėva labai etišką klausimą iškėlė. Tačiau kyla klausimas taip pat, ar žmonės, kurie uh, yra bandomiai triušiai besivystančiose šalyse, galės įsigyti tos vaistus po to, kai bandymai uh, baigsis. Tai irgi er, etiškas klausimas. Uh, ar tie vaistai nebus per brangus. Kaip žinia, žmonės pasibaigus bandymams nebeturi pinigų, kad galėtų tęsti gydimą ir atsakymas atrodo yra neigiamas. Norėčiau paklausti Europos komisijos, ar galime ateityje užtikrinti, kad Europos vaisto agentūra iš tikrųjų patikrintų prieš pradedant pardavinėti tam tikrą vaistą Europos rinkoje, ar galėtų patikrinti tikrinti, kaip ar atsižvelgta į Helsinkio deklaracijos principus prieš e, patenkant atitinkamam vaistų į Europos rinką. Taip pat norėčiau paklausti, ar Europos komisija nenorėtų pakeisti placebo bandymų e, taisyklių trečiosiuose šalyse Europoje e, esant rimtoms lygoms negalima sakyti, kad ta grupė gauna e, bandomuosius vaistus, kita serganti tą pačią lygą placebo. O e, kai kuriuose šalyse taip atsitinka, vaistų bendrovės ten keliauja dėl to, kad čia Europoje tokio, e, tokio testavimo, tokių bandymų negalima atlikti, kiek aš žinau. Taigi, ar mes galime būti tikri, kad vaistai nebuvo tokiu būdu bandomi. Reikia placebo principą e, kvestionuoti čia. Ir dar, ar mes norime užtikrinti, kad kai vaistai pakliūva į Europos rinkoje ir kai jie buvo išbandyti trečioje šalyje, pavyzdžiui, kad mes padėsime tai šaliai ar šalims e, suteikti galimybę žmonėms juose įsigyti tuos vaistus. Taigi vėlgi etiškas klausimas. Mes kalbame apie kainą ir apie tai, ar žmogaus gyvybė vienur yra brangesnė negu kitur. Galbūt visgi ne tik apie tai, o apie bandymus su vaistais iš principo. Ponas Gerins, ačiū pirmininkė. Pirmas klausimas būtų toks. Kadangi piknaudžiavimo pasitaiko, reikia išsiaiškinti, kokią jurisdikciją remiamasi to piknaudžiavimo atveju. Ar remiamasi ES jurisdikcija, regis taip turėtų būti. Jeigu ta jurisdikcija būtų griežtai taikoma, net jeigu bandymai klinikiniai buvo atliekami besivystančioje valstybėje, tačiau jeigu tos bandymus atlieka Europos bendrovė, klausimas būtų toks, ar tuomet galima taikyti mūsų jurisdikciją. Jeigu taip, tai manyčiau, kad griežtas tos jurisdikcijos taikymas padėtų užkirsti kelią piknaudžiavimui. Antrasis dalykas. Negalima klinikinių bandymų atsijėti nuo galimybės įsigyti vaistų besivystančiose šalise. Ir čia norėčiau prisidėti prie to, ką sakė kolegės Argentiniai. Sakoma, trečdalis bandymų atliekama besivystančiose šalise, e, trečdalis Europoje, trečdalis Šiaurės Amerikoje. Manau, kad vaistų paskirstimas pasaulyje dėja ne, ne taip išdėstytas, ne tokiais trečdaliais. Čia kyla iš tikrųjų etikos problemų, nes klinikiniai bandymai atrodo vyksta etiškai, tačiau vaistų įsigijimo srity dėja etikos klausimų kyla žymiai daugiau. Negalima šiuo aspektu atskirti nuo mokslo tyrimų. Norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai, kiek lėšų yra skiriama e, mokslo tyrimams, kurių tikslas yra kovoti su tropinių šalių lygomis. Nes žinome, kad ten yra tokių lygų, kurios yra būdingos tik toms šalims, tad kas yra daroma, kiek lėšų tam skiriama. Mes turime turėti tokią politiką, kuri būtų etiška susijusi su, politika susijusi su galimybė sulaukti gydimo lygos atveju. Maničiau, kad toks asimetriškas traktavimas šioje srityje su, su, su, iššaukia tokios griežtos reakcijos apraiškų kartais, nes Indonezija regis atsisakė e, duoti lastelių vakcinų virus, virusų lastelių ir tyrimams atlikti. Nes aš manyčiau, kad tai irgi buvo susiję būtent su tuo etikos klausimu. Manyčiau, kad keturi penktadaliai žmonių, ko gero besinčius šalise, patiria sunkumus įgyjant vaistų. Pone Keli, prašau. To... Dėkoju, aš turiu klausimą ponui Biur. Jūs paminėjote Helsinkio deklaraciją kaip labai svarbę deklaraciją siekia didesnės kontrolės. Taip pat kalbėjote apie įgyvendinimo problemas. Galbūt daugiau galėtumėte papasakoti apie problemas kylančias taikant Helsinkio deklaraciją ir apie ES vaidmenį taikant šią deklaraciją. Ačiū. Salam, vous avez la parole. Ponas Gerero Salam. Sí, muy brevemente, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Susidūrėme tikrai su jautriu klausimu, kadangi galimybė gydytis yra viena iš pagrindinių teisių. Kadangi lygybė šioje srityje reiškia, kad yra pripaži... lygybė šioje srityje reiškia, kad mes pripažįstame lygybę tarp žmonių apskritai. Šia, čia mes girdėjome skaičių, procentų, įvairios analizės, E, tuos skaičius skirtingai minė ekspertai ir Europos komisijos atstovai. Tarp kitko sutapo vienas dalykas. Buvo pripažįstama, kad ES turi pakankamai teisės aktų ir mechanizmų tam, kad būtų galima tinkamai šį klausimą reguliuoti. Tad kreipiuosi į komisiją ir klausiu, ar pritarėte, ar iš dalies pritarėte, ar visai nepritarėte tam, ką sakė fondo atstovė dėl to, kad nepakankamai yra laikomasi ES teisės aktų arba e, kad jie netinkamai taikomi. Jeigu komisija neturi galimybės mums šiandien dabar atsakyti šį klausimą, galbūt būtų galima sulaukti rašytinės ataskaitos apie tai, kiek procentų ES teisės aktų, aktų yra taikoma, taikant būtent tuos klinikinius bandymus. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis ponai Denbauer iš Vemos fondo, kad galėtų atsakyti į šios klausimus. Ir kadangi jums sumažinau pasisakymo laiko prieš tai, leisiu dabar kalbėti šiek tiek ilgiau negu kitiems kalbėtams iš Europos komisijos. Thank you for your generosity, Madam Chair. Dėkuoju už dosnumą, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į pono Füring iš Europos komisijos pasisakymą. Aš nesakiau, kad didžioji dalis klinikinių tyrimų yra atliekama už ES ribų. Aš sakiau, kad didžioji dalis pacientų dalyvaujančių klinikiniuose tyrimuose už ES ir JAV ribų yra iš besivystančių šalių. Taigi iš to trečdalio tyrimų, kurie yra atliekami JAV ir Junktinėse ir Europos Sąjungoje, e, šalise e, oficialios pagalbos vystymų įsigavėjose. Aš manau, tą svarbu pabrėžti, kad e, čia nebūtų nesusipratimų dėl skaičių. Kitas dalykas Jūs taip pat minėjote, kad klinikiniai tyrimai vyksta besivystančiose šalise, tačiau tai nereiškia, kad tų tyrimų kokybė yra prasta. Tačiau daugelis mokslinių tyrimų rodo, kad kontrolės mechanizmai besivystančiose šalise, kaip aš minėjau, etikos komitetų nuomonė, tie kontrolės komitetai yra netaip efektyviai veikiantis. Aš minėjau vieną tinka. Daugelis etikos komitetų neturi pakankamai darbuotojų, jie yra nepakankamai įgyję mokymo. Čia egzistuoja struktūrinė problema apskritai. Ponas Suini iš Europos vaistų agentūros paminėjo tai, kad ES atlieka, imasi iniciatyvų, kurių tikslas yra stiprinti reguliavimo sistemą. Aš manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis, kuris galiausiai atves mus prie sprendimo kovojant su neetiškais klinikiniais tyrimais. Tyrimų skaičius auga, tačiau ponas Svinė minėjo, kad sprendimo dar nepasiekta, nes atliekama per nelik daug klinikinių tyrimų, yra per nelik daug klinikinių tyrimų centrų ir negalima patikrinti visko. O dabar norėčiau pereiti prie pono Berman klausimo. Prieš keletą metų mes apklausėme vaistų agentūrų ES atstovus. Mes jų klausėme, ar jie tikrino, ar vaistai buvo ištirti pagal Helsinkio deklaracijos principus. Ir dauguma atstovų sakė, kad to nebuvo patikrinta. Kai kurie sakė, kad tai nėra numatyta jų sistemoje. Jie tikrina kokybę, vaistų veiksmingumą, tačiau netikrina etinių dalykų. Taip, aš manau labai svarbu atlikti etinius patikrinimus ir tą būtina daryti kaip galima anksčiau, kuo ankstyvesnėje klinikinių ta, e, tyrimų stadijoje. Ir žinoma, reikėtų tikrinti, ar vaistai atitinka Helsinkio deklaracijoje numatytus principus dar prieš jiems patenkant į ES rinką. Ponas Dėva uždavė klausimą taip pat. Aš galiu atsakyti, mes dirbame ne tik su ES bendrovėmis, bet ir su tarptautinėmis farmacijos įmonėmis, dirbančios besivystančiomis šalimis. AstraZeneca pavyzdžiui, pati pripažino, kad Indijoje atliko placebo tyrimus. Ir jie pasakė, kad etikos komitetas Europoje niekada nebūtų davęs leidimo tokiam tyrimui atlikti. Taigi štai atsakymas į jūsų klausimą. Ponas Dėva. Pone pirmininkė, ar galėčiau Leiskime ponę Denbauer atsakyti, ponė Dievo, paskui išklausysime. Um, Taigi klausimas, kodėl netinkamai įgyvendinama Helsinkio deklaracija? Aš manau dėl to, kad niekuomet nebuvo skirtas prioritetinis dėmesys šiai deklaracijai. Aš manau, šiai deklaracijai tikrai reikėtų skirti kur kas daugiau dėmesio. Daugelis uh, parlamentarų uh, klausia apie vaistų kainą, mažesnę kainą po to, kai vaistai yra patikrinami. Pone pirmininkė, manau, kad jau ir atsakiau į didesnę dalį man skirtų klausimų. Euh, ačiū. Dabar žodis Stefanui Siūrai, ponui Siūriniai ir ponui Romaris, jeigu jie norėtų taip pat atsakyti užduotus klausimus. Ja, Dank, Frau Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į vieną klausimą Tai yra klausimas, ar pakankamai gera yra e, priežiūros sistema. Kai kreipiamasi dėl leidimo vaistui, tuomet pagal procedūras reikia, kad vaistas atitiktų geros klinikinės praktikos principams. Tie Europos principai yra pagrysti tarptautiniu mastu pripažintais principais. Bet dažnai būna taip, kad kalbame apie teisės teoriją ir e, praktinį gyvendinimą. Mes turime čia dar daugiau padirbėti ir labai džiaugiamės, kad agentūros dirba šioje srityje, pirmiausia, na, tyriant, tikrinant pateiktus duomenis ir tikrinant, ar e, du, procedūra tikrinimo bandymo atitiko es, politikos principus. Bet klausimas, ar pakankamai gerai mes dirbame, ar e, reikia kitų priežios priemonių. Mes dabar e, žiūrime į jas ir viena iš tokių priemonių būtų skaidrumas. E, kuo skaidresni tyrimai trečiosiuose šalyse, tuo lengviau būtų atlikti patikrinimus, tuo lengviau būtų paspausti tuos, kurie vykdo e, klinikinius tyrimus ir reikalauti, kad jie atitiktų tarptautinius principus. Aš kaip sakiau, tuo, šiuo metu mes žiūrime į dabartinę priežiūros sistemą ir ieškome atsakymų. Taip pat mes pripažįstame, kad neįmanoma visų patikrinti vietų, kur vykdomi klinikiniai tyrimai nes tai reikštų nepaprastai e, didelį darbą net ir vieno klinikinio bandymo atžvilgių. Dėl to mums reikia stiprinti pajėgumus trečiosiuose šalyse ir džiaugiamės, kad imtas jau iniciatyvų. Ta padarė mūsų kolegos iš mokslinio tyrimo generalinio direktorato, taip pat ir iš e, atitinkamų e, NVO tinklų. Dėkuoju ir labai malonu, kad mes šiandien kalbame šiuo klausimu. Ačiū. Porą pastebėjimų dėl iškeltų klausimų. Mes dirbame su kolegomis kitur, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose vaistų atitinkama agentūra. Dar praeitą savaitę buvome surengę vieną susitikimą Taip pat ir toliau dirbsime su inspektoriais Afrikoje, Azijoje, Latino Amerikoje, keičiamės informaciją su jais ir vis dažniau su kitomis agentūromis, kad galėtume užtikrinti, jog inspekcijų ištekliai būtų padaryti gerai ir kad nebegrįšime mm, prie to, kai bus e, dubliuojama veikla, kad sieksime prieipti kuo plačiau Mes taip pat dirbame su Pasaulio sveikatos organizacija, e, norime stiprinti pajėgumus ir paskui juos nukreipti ten, kur reikia kalbų apie priežiūros institucijas ir etikos komitetus šalyse, kuriuose vykdomi tyrimai. Buvo e, kalbama apie pačius tyrimus, apie palyginimą ir panašiai. Mes pateik, paskelbsime per ateinančius mėnesius atitinkamą dokumentą ir taip pat surenksime seminarą kaip konsultacinės procedūros dalį. Sukviesime suinteresuotus asmenys iš įvairių pasaulio vietų, įskaitant Afriką, Aziją, Ameriką dar buvo paminėtas reglamento 58 straipsnis, bendras darbas su pasaulio sveikatos organizacija ir e, Taip pat e, buvo keliamas klausimas dėl vaistų, kurie nėra populiarūs, e, tiksliau, dėl kurių tyrimai nėra populiarūs, malerija buvo paminėta ir kitos lygos. Taip pat mes čia sieksime pakeisti padėtį. Dėl Helsinkio deklaracijos e, ten išdėstyti yra pagrindiniai principai dėl klinikinio tyrimo ir mes turime ir šią deklaraciją ir kitus dokumentus kartu taikyti tiek apmokydami darbuotojus, tiek e, stiprindami savo pajėgumus. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti dėl to fondo susijusių su mokslo tyrimais dėl tropinių šalių lygų. Uh, Egzistuoja dokumentas specialus, kur apie tai kalbama ir ten minimas Afrikos šalis. 2003 metais CTP sulaukė pirmo finansavimo, 2010 baigėsi šis finansavimas, ši programa baigėsi ir dabar stengiamas yra išeiti, kaip pratesti finansavimą po 2010. Stengiamas apibriežti naujus prioritetus DCTP priemonėje ir tuomet užžiūrima, ką daryti. Ponas Bermanas. Aš nesulaukiau atsakymą į savo klausimą komisijai, kiek buvo atlikta patikrinimų trečiosiuose valstybėse, tre, besistančiuose valstybėse atliktų klinikinių bandymų. Uh, Klausimas, kiek uh, buvo patikrinta tyrimų? Iš tiesų yra peržiūrimi visi klinikiniai tyrimai, kai kreipiamasi dėl leidimo prekiauti vaistu. Ir atranka yra vykdoma pagal GPS patikrinimą. Aš jau sakiau, per pastaros penkis metus 33 tūkstančiai tyrimo centrų veikia ir, žinoma, galima patikrinti tik tai nedidelę dalį. Todėl mes turime žiūrėti į tokius patikrinimus atrankos būdu ir mes tikriname įmonių ir valstybių, kuriuose tokie klinikiniai tyrimai yra atliekami sistemas. Turime užtikrinti, kad klinikiniai tyrimai būtų vykdomi tinkamai. 2009 metais buvo 58 tikrinimai atlikti, 44 dėl geros klinikinės praktikos, 38 2008 metais ir tas skaičius e, kyla pamažu. Ir mes tikrinimo būdu bandome įgyti daugiau informacijos apie Latino Amerikos, Afrijos ir Azijos šalis ir jų tikrinimo sistemas. Skaičius galima rasti ataskaitoje, kuri yra, e, kurią galima rasti mūsų svetainėje. Ir per pastarosius e, keliarius mėnesius mes atnaujinsime tą ataskaitą, kaip minėjau, pristatydami ir devintų metų skaičius. Ačiū. Pirmininkė, diskusija iš ties įdomi. Dar du parlamento nariai nesulaukia atsakymų į užduotus klausimus ir jie norėtų pateikti papildomus klausimus. Labai vėluojame, tad kviečiu nekomentuoti, bet klausti iš karto, trumpai, po 10 sekundžių galiu skirti. Ponas Argentinį ir ponas Dėva. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dabar nenorėčiau užduoti to kito klausimo, nes jis būtų grinai toks pat, koks ir pirmą kartą. Aš tiesiog noriu gauti atsakymą į mano užduotą klausimą. Taigi dar kartą paklausiu. Komisija, ar įmanoma, kad ateityje jūs tikrinsite, ar laikomasi Helsinkė dekoracijos prieš suteikiant leidimą prekiauti vaistų rinkoje? Ir ar jūs galite patikinti kad tyrimai atlikti trečiosiuose šalise nėra atliekami pagal placebo procedūrą, kuriai būtų pritarta Europoje. Ir trečia, kaip užtikrinti etinių standartų laikymasi, kad tos trečiosios šalis, kuriuose yra atliekami klinikiniai tyrimai, galiausiai galėtų įsigyti tokių vaistų, kurie buvo išbandyti tose valstybėse. Dėkoju. Ponas Dėva. Kolega uždavė dalį klausimą, kurį aš noriu užduoti. Aš neklausiu apie placebo tyrimus. Aš gavau atsakymą dėl placebo, bet netoks buvo mano klausimas. Mano klausimas buvo toks ar yra įrodymų, kad Europos farmacijos bendrovės bando vaistus besivystančiose šalise ir atlieka bandymus su gyventojais, tokius bandymus, kurių netliktų su europiečiais. Taigi, ar tie tyrimai yra rizikingesni? Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Gerins, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti, ar tais atvejais, jeigu, atlie, jeigu aplinkama piknaudžiavimo atveju, pažiūrėjau, jeigu tai padarė prancūzijos įmonė kokia nors, galėt, kaip galėtų būti nubausta ta įmonė? Ar turėtų būti teisiama ir baudžiama jinai pagal prancūzijos, tarkime, jurisprudenciją, ar kaip nors kitaip? Ponas Bermanas, klausimų užbaigimui. Regis ne. Puiku, sako pirmininkė. Klausimai buvo skirti komisijai Deputatams iki šiol atsakymai netiko. Mes normėjome klausti, ar Helsinkio konvencijos laikymasis bus svarbiausias kriterijus, leidžiant įmonę dalyvauti vaistų rinkoje. Aš tikrai norėčiau taip pat išgirsti atsakymą į šį klausimą. Danke, Frau Vorsitzende. Die erste Frage. Schon heute. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, jau šiandieną kiekvienas atliktas tyrimas pagal atitinkamą teisės aktą yra patikrintas dėl to, ar jis atitinka etikos principus. Antras klausimas. Jeigu paaiškėja, kad klinikinis tyrimas neatitiko etikos principų, tas tyrimas bus atmestas. Mes, vertindami vaistą, neatsižvelgsime į jį. Trečias klausimas. Taip, tolesnis gydimas e, patenka į tarptautinius etikos principus ir toks tolesnis gydimas numatytas Europos teisės aktuose. Aišku, praktinėme gyvenime iškyla daug problemų. Čia ir tai yra viena iš sričių, į kurias mes šiuo metu e, žiūrime atitinkamoje darbo grupėje ir ta darbo grupė rugsėjį šiais metais surenks viešai svarstymą šiais klausimais. Toliau buvo klausimas dėl sankcijų. Šiandieną, jeigu vaistų bendrovė, kuri e, turi savo būstinę Prancūzijoje, atlieka klinikinį tyrimą trečiojoje šalyje ir pažeidžia tos, tai yra trečiosios šalies įstatymus, ji atsakys pagal tos, o ne Prancūzijos pagal to šalies, ne Prancūzijos teisės aktus. Jeigu toji Prancūzijos bendrovė pateiktų duomenis e, siekdama patvirtinti vaistą, tai duomenys turės atitikti Europos taisyklės. Jeigu taip nebus, tada duomenys nebus laikomi primtinais. Pirmininkė, diskusijas čia ir baigsime. Tik tai norėčiau paraginti komisiją, kad ir toliau atidžiai būtų sekama, kaip yra išduodami leidimai vaistams patekti į rinką. Ypač, kai bandymai yra atliekami su tais vaistais besivystačiuose šalyse. Dabargi pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Šiek tiek netvarka, sako pirmininkė, kadangi pertvarkime darbo tvarkę. Pereisime prie dešimtojo darbo tvarkės klausimo. Pasižiūrėsime, kokios pažangos buvo pasiekta siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų. Vyks 2010 m. rugsėjo mėnesį aukšto lygio uh, sustikimas New York'e. To sustikimo tikslas bus įvertinti pasiektą pažangą siekiant tūkstantmečio tikslų. Penki metai praėjo bus siūloma ES pozicija šiam sustikimui. Birželio mėnesį vadovų, ES vadovų susitikime bus nustatyti tikslai, kurie tikėkime bus ambicingi. Tad labai svarbu, kad Europos parlamentas galėtų prie tų diskusijų prisidėti iš anksto. Ponas Kešman rengia e, rezoliuciją dėl tūkstantmečio vystimusių tikslų. Jis jau, jo dokumentas penktas jums buvo padalintas. Mes šiandien pakvietėme tris ekspertus šioje srityje, ponia Françoise Moreau, ji yra e, vienos iš Europos komisijos tarnybų vadovė. Ji rengia dokumentus atitinkamus. Pone Harrington yra Bruselio jungtinių tautų vystimosi programos vadovė, ponia Iren Milero, yra Intermon Oxfam vadovė Ispanijoje. Ponui Kešman žodis pirmiausia, kad galėtų pristatyti savo darbinį dokumentą. Penkios minutės pasisakymui, prašom, kolega. You, <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad reikia padaryti viską, ką galime, kad mūsų rezoliucija, mūsų pranešimas būtų apsvarstytas birželio mėnesio plenarinėme posėdėje. Tiesiog norėčiau prisiminti, kad mes tiek daug kalbame apie skurdą, apie pasaulio problemas ir kuo daugiau mes kalbame, tuo mažiau galimybių sutelkti tą ryštą ir imtis veiksmų. Iš tiesų reikia spręsti šį klausimą ir šiam komitetui ir Europos parlamentui reikia įsipareigoti spręsti šį klausimą. Taigi aš įsipareigoju, kad kaip parlamentaras kalbėsiu mažiau ir klausysios daugiau. Mums reikalingas veiksmų planas realiai pažangai pasiekti. Mes labai daug tikėjomės iš Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimo, dėja mums nepavyko. Nesėkmė birželio mėnesį negali būti svarstytinas variantas. 2000, 2000 metais tūkstančio aukščiausio lygio sustikime mes davėme pažadą pasaulio neturtingiausiams, tiems žmonėms, kuriems pagalba yra reikalinga. Tai yra galimybė gauti išsilavinimą, galimybė gydytis vaistais, galimybė tinkamai maitintis, galimybė uh, gerti vandenį ir galimybę įgyti išsilavinimą. Tokį pažadą mes davėme ir dabar mūsų moralinė pareiga yra įgyvendinti tą pažadą. Progreso yra, tačiau jo nepakanka. Aš tikrai daugiau nekalbėsiu, aš klausysiuos ekspertų pristatymo. Aš perskaičiau Oxfam parengtą dokumentą ir aš juos sveikinu už nuveiktą darbą. Taip, trys institucijos turi siekti įsipareigojimo, tačiau įsipareigojimo nepakanka. Mums reikia skirti laiko, mums reikia skirti ir finansinių išteklių įsipareigojimams pasiekti. Tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti, labai klausysios ekspertų, susitiksiu su šešėliniais pranešėjais ir ketvirtadienį su nevyriausybinių organizacijų atstovais ketinu toliau diskutuoti šiais klausimais. Pone pirmininkė, dėkoju ponui Kešman ir suteiksiu žodį poniai Fransuas Moru. Penkias minutės. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien per tas penkias minutės norėčiau šiek tiek paaiškinti, koks yra pasirengimo procesas, kuris jau vyksta Europos komisijoje, rengiantis tai 2010 metų tarpiniai tūkstančmečio tikslų peržiūrai. Mes dirbame prie to, kas ir vadinama pavasario komunikacijos paketas. Tuo požiūriu mes laikomės bendrų tam tikrų principų. Tas paketas yra labai platus teminių požiūrių. Mes ketiname kalbėti vieną vertus ir tai, ar apie tai, kaip pagerinti savo politiką kai kuriuose srityse, kalbėsime apie švietimą, sveikatos reikalus, lyčių klausimus, maisto saugą. Gausite daug komunikatų ir darbo dokumentų šiomis temomis. Mes taip pat apimsime ir klausimą susijusi su tuo, kiek mūsų vykdomos atskiros politikos yra nuoseklios, viena kitą papildančios Prieš keletą savaičių pradėjome dirbti rengdami darbo programą, kurie atitinka bendrą parengtą komisijos darbo programą. Ten bus identifikuojamos tam tikros numatytos iniciatyvos, kurios gali turėti didžiausią poveikį besivystančioms šalims. Tad tas nuseklumo ieškojimas ir bus tas dalykas, kuris padės įspėti suinteresuotus subjektus dėl to, ką reikėtų daryti ir kiek dėmesio skirti vienai ir kitai iniciatyvai. Trečias mūsų pasirengiamojo darbo objektas yra finansavimas, finansavimo reikalai. Aišku, lėšos yra reikalingos, žinome, kokia yra situacija, žinome, kad lėšų kaip paprastai trūksta. E, Monterėjaus pranešime tai buvo paminėta, valstybės narės kai kurios laikėsi savo įsipareigojimų padidinti finansavimo pagalbai, kitos ne. E, e, fiskalinė mokesčių valdysena yra dar kitas klausimas, kuris mums rūpi, prie kurio mes dirbame. Kova su nelegaliais pinigų srautais taip pat yra mums rūpimas klausimas. Mes apie tai kalbėjome e, neformalaus sustikimo metu. Pone pirmininkė, jūs taip pat tame sustikime dalyvavote. Ir dar vienas dalykas yra naujų šaltinių paieška. Mes pasitelkime įvairias tarptautinės grupės dirbančias prie tų klausimų ir prašėme, kad būtų atliktas įvertinimas, kiek viena ar kita nauja priemonė galėtų būti įgyvendinta ir kiek jie galėtų padėti surinkti papildomų išteklių. Visą tai yra klausimai, kuriuos mes nagrinėjame. Dalis komunikato bus paskelbta kovo mėnesio pabaigoje, o likusi paketo dalis bus patvirtinta ir perdota Europos komisijos balandžio 21 dieną. Visų šių siūlymų komisijos tikslas yra sukurti tam tikrą ES poziciją, kad ta pozicija būtų nuosekli, e, nuosekli ir to aukščiausio lygio susitikime, ir apskritai tarptautiniu lygiu, nes to susitikimo metu bus priimami labai svarbus E, sprendimai. Metų pabaigoje vyks aukščiausio lygio Afrikos ir ES sustikimas, paskui G8, G20 sustikimai. Visa tai, visi tie mūsų siūlymai padės ES parengti savo poziciją visiems tiems sustikimams ir jie pateikti kuo nuosekliau ir kuo ambicingiau. Dėkoju uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. Žodis poniai Nikola Harrington. Penkios minutės, prašau. Much, Chair, and... Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ignes tautos džiaugiasi galimybę e, pasisakyti komitete dėl vieno iš didžiausių generalinio sekretoriaus prioritetų ne tik šiais metais, bet ir iki 15 metų. Kalbėsiu apie du aspektus. E, generalinio sekretoriaus tikslus aukšto lygio sutikimui ir pasirengimui. E, kalbėsiu taip pat apie pasirengimą. E, jis taip pat e, galvoja apie galimus Europos e, veiksmus. Mes taip pat kalbame kitų organizacijų vardu, kurie mielai atsakys į klausimus ir taip pat parengsime pranešėją, dirbant jam, rengiant pranešimą. Turiu pasakyti, kad uh, tūkstantmečio deklaracija yra beprecedentinis įsipareigojimas. Ten kalbama apie daug teisių ir Europa čia turi sudalyvauti ne tik dėl solidarumo, bet ir savo ilgalaikių interesų. Generalinis sekretorius nu, siunčia keletą aiškių signalų dėl darbo iki 15 metų, taip pat siekiant susitelkti, nenukreipti dėmesio kitur ir galvant apie ateitį. Nežiūrint papildomų uh, iššūkių, kuriuos sukėlė maisto nesaugumas, ekonominė ekonominė krizė, klimato kaita. Šios tikslus galima pasiekti sutelkus veiksmus ir dirbant kryptingai. Aukšto lygio susitikimas yra unikali galimybė sustiprinti mūsų kolektyvinės pastangas ir siekti rezultatų iki 15 metų. Reikia e, nustatyti trūkumus, pabrėžti prioritetus ir sutelkti koaliciją veiksmui. Generalinis sekretorius e, ragina imtis veiksmų 11-15 metais, kad būtų galima sustiprinti pasaulinius įsipareigojimus. Taip pat reikia e, įdėkti stebėsienos ir gyvenimo mechanizmus. E, jungtinės tautos yra tarsi pagrindinė sistema, kuri dirba kartu su sprendimų prieimėjas, įskaitant Europos Sąjungą e, žiūrima dabar, kas pasiteisino, kas ne. Ir mintis yra e, pasižiūrėti, kaip galima suspartinti pažangą ir pateikti rekomendacijas, kad partnerystės e, labiau pasiteisintų. Veikia atitinkama Afrikos koordinacinė grupė, kuri taip pat prisidės prie e, tikslų peržiūros ir Afrika yra vienas iš kontinentų, kur dar nelabai mums sekasi siekti gyvendinti tūkstantmečio tikslus. Bus parengtas e, dokumentas, e, pirmiausia, generalinio sekretoriaus veiksmų darbo tvarkė. Ten turi būti paraginti veikėjai susitelkti naujam darbui ir aš esu jums išplatinusi pagrindinės mintis dėl e, pagrindinių diskusijų punktų ir mielai juos su jumis aptarsime. Mes norime taip pat išklausyti ir besivystančių šalių susirūpinimą ir nuomonės. Taip pat reikia ir aiškų, e, aiškių pavyzdžių, kurie mums galėtų būti naudingi dirbant toliau. G8 susitiks e, birželį ir pasižiūrės, kaip vykdomi Glen Eaglese prisimti įsipareigojimai. Bet reikia pasakyti, kad net ir šalyse, kurios atsilieka, aiškiai matoma, kad norima ten pasiekti tūkstantmečio tikslus. E, reikia, kad šalis parengtų gerus planus, taip pat, kad būtų skirta pakankamai finansų ir sukurti mechanizmai tikslams pasiekti. Tačiau dabar kyla klausimas, kiek uh, pokyčių reikia dėkti per, pastaruos, per ateinačius penketą metų. Mes siūlome atlikti tam tikras e, kryptingas intervencijas, kurios būtų pridentos prie nacionalinių plėtros strategijų. Ir tokie veiksmai galėtų būti susiję su e, pagalba žemės ūkiui ar maisto maisto produktams įsigyti, taip pat sveikatos apsaugos e, srityje intervencijos. Bet svarbiausia nepamiršti, kad mums reikia veikti įvairiais lygmenimis, kad užtikrintume pajėgumus juose ir užsitikrintume partnerystės. Ką čia gali padaryti jungtinės tautos? Generalinis sekretorius pabrėžė savo ataskaitoje, kad iki 15 metų reikia uh, spartinti savo veiksmus per visas partnerystės pagalbą, e, prekybą, prieigą prie vaistų ir technologijų. Atitinkama tūkstantmečio tikslų grupė paskelbė taip pat ataskaitą praeitais metais ir ten kalbama panašiai apie tai, kas dar turi padaryta e, įsipareigojimai oficialiai užsienio vystimosi pagalbai taip pat turi būti padidinti. Žinoma, kad e, po krizės padėtis pablogėjo, tačiau reikia ieškoti priemonių, kaip finansuoti besivystančias šalis. E, reikia, kad išsivyščiusios šalis taip pat pašalintų priekybą iškraipančias priemonės. Pagalba priekybai e, ypač svarbi mažiausiai išsivysusioms šalims. Ir čia reikia žiūrėti, ką galima padaryti atsižvelgiant į krizės pasiekmes, papildomas koncesinis finansavimas, įsipareigojimai dėl skolos, e, skolos dovanojimas turėtų būti svarstomi visi šie tie klausimai kaip pagalba. Dar technologiniai dalykai irgi yra labai svarbus mažinant skurdą. Ką Europa gali konkrečiai padaryti? Siūlome keturis dalykus ir aš jau tuo apsiribosiu, ponia pirmininkė. E, reikia įvykti įsipareigojimus, sureaguoti į jungtinių tautų raginimą paspartinti veiksmą. Reikia, kad Europos, kitos šalis pamatytų, jog ES vykdo savo įsipareigojimus. Tai yra labai svarbu. Ir taip pat reikia dalyvauti kuo aktyviau parengiamuosiuose veiksmuose Europa jau seniai e, sugeba kurti daugia šalės koalicijas ir ji turėtų tą daryti toliau, nes tai užtikrina didžiulį potencialą siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo. Taip pat reikia e, derinti politikos kryptis. Dar paskutinis dalykas. Mes galvojame apie būsimą susitikimą su didel, siejame jį su didelėmis viltimis, bet taip pat kyla ir daug pavojų. Ir tas susitikimas parodys, ar jungtinių tautų patvirtintos priemonės iš tikrųjų bus patikimos ir nuo to labai daug priklausys tiek jungtinių tautų, tiek Europos e, autoritetas. Ačiū Jums uždėmesį. Pone Irena Millerų. Septynios minutės, prašau. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, parlamentarai. Oxfam International yra dėkinga šio komiteto pirmininkė už galimybę šnekėti šiame komitete. Europos parlamentas visuomet buvo įsipareigojęs siekti tokių pačių vertybių ir principų kaip ir mūsų organizacija - žmogaus teisės, kova su skurdu ir kova su neteisybė. 2010 yra esminiai metai, kalbant apie TVT ateitį. Ponas Kešman parengė pranešimą, kuris turi būti pagrindas ES imtis veiksmų ir siekti pažangos. Kaipgi mes dirbame praėjusiais metais. Praėję metai buvo sudėtingi tiek šiaurėje, tiek pietuose gyvenant tiems žmonėms, ypač dėl e, pasaulinės finansų ir ekonominės krizės. Vyriausybės pateikė priemonės, kad užtikrintų socialinę apsaugą ir ekonominį stabilumą savo valstybėse. Tačiau atsako iš jungtinių tautų, G20 ar kitų tarptautinių institucijų vieningo atsako į krizę ir jos poveikį nebuvo. Mes pripažįstame būtinybę atsižvelgti į ES piliečių poreikius, tačiau mes negalime pamiršti 1,4 milijardo žmonių, kurie gyvena skurde. Eurobarometro tyrimas pareiškia, kad 90 procentų ES piliečių pritarė vystomajam bendradarbiavimui. Mes turėtume padaryti viską, kad tokia parama būtų matoma. Visos institucijos, įskaitant parlamentą, kurios yra įsipareigojusios siekti šių tikslų, turėtų kalbėti vienu balsu, kaip buvo padaryta 2005 metais. Parlamentų ir Europos parlamento vaidmuo yra itin svarbus siekiant atitinkamų veiksmų iš vyriausybių ir kitų svarbių veikėjų. Tūkstantmečio deklaracija. Jeigu mums nepavyks pasiekti TVT, mums nepas, nepavyks įgyvendinti tarptautinės bendruomenės darbo atvarkės. Žmonės negalės naudotis žmogaus teisėmis. Jeigu mums nepavyks, nepavyks visiems. Ir mes net negalime svarstyti nesėkmės galimybės šį rugsėjo mėnesį. ES yra įsipareigojusi kovoti su skurdu. Toks įsipareigojimas reikalauja atsakomybės. Ir mes negalime pamiršti tų prisimtų įsipareigojimų. Turime pasinaudoti galimybėmis. Aukščiausio lygio susitikimas rugsėjo mėnesį bus visai kitoks. Atrodo, kad Afrikos valstybės ir Azijos šalis vyks į aukščiausio lygio susitikimą turėdamos bendrą poziciją, kaip pasiekti TVT. Junktinės valstijos taip pat imasi teisingų žingsnių. Europa jau yra nemažai investavusi į tūkstantmečio vystimo tikslus ir mums reikia gerbti prisimtus įsipareigojimus, mums reikia geriau pasinaudoti turimomis priemonėmis. Taigi 1,4 milijardai žmonių, kokie yra jų poreikiai. Mes žinome, ko jiems nereikia. Jiems tikrai nereikia geros valios deklaracijų, tiem žmonėms nereikia pakartotinų įsipareigojimų, jiems reikia specialių veiksmų, kuriuos būtų galima įgyveninti iš karto ir kuriuos būtų galima pamatuoti. Mes negalime skirti dėmesį tik į tam tikrus tūkstantmečio vystimo tikslus. Ir vystimosi mes neužtikrinsime priešokiais. Mums reikia bendrų tarp sektorinių veiksmų. Sektoriniai veiksmai yra prasmingi tik tais atvejais, kai juos remia platesnio pobūdžio priemonės. Taigi mes kalbame ne tik apie finansinę paramą iš donorų, mes kalbame apie tos paramos panaudojimą, mes kalbame apie efektyvų lėšų panaudojimą ir apie besivystančių šalių išteklių geresnį panaudojimą. To galima pasiekti sustiprinus mokestinės sistemas tose valstybėse. Neturtingiems žmonėms nereikia intelektinių kalbų apie tai, kas vyks po 2015 metų. Tiems žmonėms reikia rezultatų ir jų reikia nedelsant. Mes Oxfam organizacijoje esame parengę planą, kurį pritaikius būtų galima pasiekti tūkstamečio vystimosi tikslų. Ta planą sudaro keturi pagrindiniai žingsniai. Pirmiausia, reikia patobulinti ES turimas priemonės. Ir yra kiti trys svarbus dalykai. Mums reikia didinti pagalbą biudžetui, turime sutarti dėl bendro tikslo ir skirti bent jau 15 procentų biudžeto pagalbai iki 2015 metų. ES valstybės narės taip pat turėtų įnešti papildomų įnašų į vystimosi fondą. Tai turės sudaryti mažiausiai 15 procentų nuo jų metinio įnašo į EEVF fondą. Taip pat reikėtų pasitelkti ir kitas turimas priemonės. Taip pat nereikėtų pamiršti tų pamirštųjų tūkstantmečio vystimosi tikslų. Kai kurių tikslų, kaip pavyzdžiui, motinų sveikatos, kūdikių sveikatos tikslų mes tikrai nepasiekėme. Reikia nustatyti tam tikrus žemėlapius, kur mes tikrai nepasiekėme pažangos ir bandyti tuos tikslus siekti. Kitas dalykas. Finansuoti daugia šalias priemonės, kurios sustiprins koordinavimą ir veiklos organizavimą, kaip pavyzdžiui, sparti iniciatyva išsilavinimas visiems arba kiti vertikalūs fondai. Du 2010 metų tikslų mes nepasieksime. Ir dėl to nukentėti gali ES patikimumas. Taigi mums reikia privalomų nacionalinių teisės aktų, kad oficialiai vystimusi skiriama parama ir jos tikslai būtų pasiekti. Ketvirtas svarbus klausimas yra susijęs su naujais ištekliais. 0,7 procentai tikrai nepakankama suma papildomiams dėl krizės atsiradusiems poreikiams patenkinti. Taigi ES tarptautinėse organizacijose turi skatinti įvesti finansinių sandorių mokestį, taip pat įvesti skolos moratoriumą. Taigi, ponius ir ponai, baigdama, norėčiau pasakyti, kad mus labai dažnai vadina idealistais, daug kas sako, kad utopiška tikėtis pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslus. Dėl tarptautinio baudžiamojo tribunolo sprendimų dabar e, mūsų svajonės gali išsipildyti. Taigi dėl ES parlamento lyderystės mes galime tikėtis pažangos ir šioje srityje. 2005 metais parlamentas buvo apjuostas raudona juosta ir tai simbolizavo Europos parlamento įsipareigojimą kovoti su skurdu. 2010 metais mes turime dar kartą atrasti savyje to entuzijazmo. Taigi mūsų laukia dideli iššūkiai, juos įveikti reikia daug pastangų. Ir aš tikiuosi, kad mes esame toms pastangoms pasirengę. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis. Parlamento nariams ponas Giorens norėjo pasisakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Pabandysiu apsiriboti finansiniais aspektais. Vai dėl tūkstantmečių tikslų įgyvendinimo Oxfam atstovė pateikė tam tikros informacijos, aš pritariu jos reiškiamai nuomonė, tačiau norėčiau, kad kalbėtume aiškiai dėl to, kokia atsakomybė mums teiks, jeigu nepavyks mūsų tikslų pasiekti. Tie tūkstantmečių vystimosi tikslai pirmiausia reiškia, kad ES turi į tai įsitraukti, bet ne tik ji. Tačiau ES ir toliau lieka didžiausia donorė šiems tikslams. Tad klausimas būtų išsiaiškinti, kas ką veikia, kas atitinka, kas dirba pagal savo pažadus, uh, įgyvendinti tos tikslus, o kas savo pareigų netlieka. ES netlik, netitiktų savo įsipareigojimų, jeigu savo paramą vystimusi sumažintų. Tokia būtų pirma bendra pastaba. Ir papildomas klausimas. Kadangi ES atitiko savo finansinius įsipareigojimus, juos vykdė sąžiningai ir patvirtino, kad juos vykdins ir, ir toliau, kai buvo siekiama sutarimo dėl vystimosi tikslų, ES galėtų ir jų neįgyvendinti, jeigu ta pagalba būtų perkvalifikuojama. Kalbu apie tai, kas atsitiko Kopenhagoje, kur valstybės narės labai jau aptakiai kalbėjo apie tai, ar pagalba skirta vystimuisi tūkstantmečio tikslų siekimo finansavimui bus skirta būtent tiems tikslams, ar ta pagalba bus perkvalifikuojama, neva tai bus laikoma skola, siekia skolo, tai bus laikoma tam tikrų skolos anuliavimų besivystančioms šalims. Taigi daug kas lieka neaišku. Mes turime pasakyti, kad už tūkstantmečio tikslų pasiekimą ne tik mes esame atsakingi. Mes žinome, kokia yra mūsų atsakomybė, mes ją turime visapusiai prisijimti ir ją įgyvendinti. Ir norėčiau gauti tikslių skaičių, informacijos apie tai, kas jų laikosi, kas ne, kokios valstybės narės. Ir reikia pasakyti, kokios tai yra valstybės narės, kokios valstybės narės atitinka savo įsipareigojimus, kai buvo siekiama E, bendro sutarimo dėl tūkstančio tikslų įgyvendinimo ar ne. Taigi 2010 metai jau dabar. 0,56 procentai tiek turėtų būti pateikta e, tu, iki nu, 2010 vidurio. O paskui turėtų tas lygis pasiekti 0,7 BVP. Taigi kalbėkime ne apie ES įsipareigojimų nevykdymų, bet prisiminkime Kanadą, Junktinės valstijas, yra kitų šalių, kurios taip pat daug žadėjo. Pasižiūrėkime, kaip jos įgyvendino savo pažadus. Tai štai, tuo ir apsiribosiu. Pirmininkė, dėkoju ponui Giorins. Ponas Dėva nori kalbėti, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Keletas klausimų. Mes labai glaudžiai dirbame su jungtinėmis tautomis, Jeffriu Zaks, su daug e, bendradarbiavimo programų vykdome Taigi gal kas nors gali išanalizuoti, kodėl mums iki šiol nepasisekė ir kodėl kažkas įsivaizduoja, kad mes spartinsime, spartinsime veiksmus ir po penkerių metų mus e, vainikuos sėkmė, jeigu nieko nepadarėme per dešimt metų, kodėl tai atsitiks per penkerius metus. Aš norėčiau logiškų ir praktinėmis žiniomis pagristų atsakymų. Pone Gerero, žodis Jums. Ačiū. Pone pirmininkė, Aš taip pat norėčiau padėkoti Maiklui Kešmenui, Europos komisijai, Oksamui, jungtinėms tautoms už prezentacijas. Manau, vystimosi komitetų šis klausimas e, šiais metais yra esminis. 2000 metais, kaip pasakė pranešime Michaelas Kešmanas, mes prisėmėme tam tikrus įsipareigojimus, tačiau gal tai ir daugiau negu įsipareigojimai ar pažadai buvo e, numatyti rodikliai ir konkretus laikotarpis. 2000 metais mes parodėme žmonėms teisingą kryptį, tai 2007 metų mes e, dirbome, tačiau nepakankamai greitai. Per pastarusius keletą metų atrodo, kad mes netekome pagreičio, mes turėjome paspartinti savo veiksmus užuot e, sulėtinę juos, e, norėdami pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų. ES čia turėtų būti tarsi variklis, jeigu mes norime jų pasiekti. Tarsi katalizatorius jungtinėse tautose. Šiandieną vystimosi komitete e, patvirtinsime nuomonę, kuri bus e, nusiusta užsienio reikalų komitetui. Ji atspindės mūsų poziciją jungtinėse tautose. Mes turėtume sugebėti įdėkti elementus susijętus su vystimosi tikslais. Ir būtent tai turėtų atsispindėti nuomonė, kurią siūsime į užsienio reikalų komitetą. Mes e, rengėme svarbius pranešimus kaip kad Francisko Keller pranešimas dėl pagalbos ir nuoseklumo pagalbos. Tai yra labai svarbu tūkstantmečio tikslams. Bet Kešman e, pranešimas yra mūsų komiteto esminis darbas. Europos parlamentas e, nu, turės patvirtinti šią poziciją prieš pateikiant e, pavasario tarybai. Reikia e, taip pat, kad komisija turėtų aišku mandatą prieš Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesiją. Aš taip pat mielai prisidėčiau prie šių darbų, kad galėtume parengti Europos parlamento poziciją, galiausiai ES poziciją ir kad visas pasaulis atsižvelgtų į ją, kai peržiūrėsime tūkstantmečio vystimosi tikslus. Ponės Argentinį. Norėčiau papildyti, pagirti poną Kešmaną parengus e, pranešimą, taip pat pasidžiaugti, kad jis naudoja labai stiprius žodžius. Netgi neparlamentiškai skamba kai kurios frazės ir aš labai džiaugiuosi tuo. Jūs sakote, kad reikia, atėjo laikas veikti geriau Dar norėčiau, kad jūs daugiau dėmesio skirtumėte politikos priemonių nuoseklumui ir reikia, kad parlamentas aiškiai išnekėtų apie tai, jog tūkstantmečio vystimosi tikslus pasieksime tik tai tada, jeigu dirbs, dirbsime nuosekliai. Prisiminkime, kai balsavome praeitą savaitę dėl žuvininkystės. Parlamentas balsavo dėl to, kad mūsų žuvininkystės politika pirmiausia turėtų būti skirta žvėjams jų labui Europoje. Man atrodo, kad tai yra prieš e, Lisabono sutarties 208 e, straipsnį ir ten sakoma, kad visa politika turėtų būti susijusi su vystomąją politiką. Taigi norėčiau, kad tai atsispindėtų pranešime. Dar klausimai e, pranešėjų ir Oxfam atstoviai dėl paramos biudžetui. Aš e, labai už tai, kad 15 procentų padidėtų parama, bet e, kaip žinia, parama biudžetui visuomet lydima yra tam tikrų sąlygų. Aš esu Olandė ir žinau, kad mano vyriausybė labai nori paremti biudžetus besivystančių šalių, bet ne taip, kaip siūlo komisija, nes nėra taisyklių. Galbūt aš kalbu per griežtai, bet vis tik tai, kokios šalys, kokios taisyklės ir kodėl 50 procentų, ne 15, 50. Ir kaip dėl tų E, kaip galės e, pagal, teikiančios pagalbą šalis jų administracijos užsitikrinti, kad iš tikrųjų tai bus e, veiksminga. Tai klausimas ponui Kešman ir Oksam atstoviai. Ponas Gerants, dar norėjau pridurti klausimą. Pamiršau, sako ponas Gerants, užduoti klausimą komisijai. Kai jūs kirstotės užduotis Europos komisijoje, kalbant apie Europinę valdysiną, tai man kyla klausimas, norėčiau sužinoti, kas iš komisarų yra lyderis koordinuojant e, tūkstantmečio e, vystimosi sieklų, tikslų siekimą. Euh, ar dar kas nors norėtų pasisakyti ar klausti? Na, o dabar, kad būtų galima atsakyti parlamentarų klausimus, suteiksiu vėl žodį ekspertams. Ta pačia tvarka, kaip ir pradžioje. Pone Moro, ar norėtumėte ką nors pridurti atsakydama? Dvi minutės. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti man užduotą klausimą. Jis man atrodo paprastas, kadangi mes rengėme tą paketą, kurį minėjome. Tam vadovauja komisaras Pybalks. Jis yra atsakingas už ryšių su AKR valstybėmis ir už priemonių paketo rengimą. Madame Nikola Harrington. Pone Harrington, dvi minutės, prašau. Bon. Alors, vous souhaitez, do you want the floor for two minutes, Madame Harrington? Pone, ar norite pasisakyti? Dvi minutės. Uh, Dėkoju. Norėčiau atsakyti į vice pirmininko klausimą. Jau daugelį metų mes renkame įrodymus ir tai sukuria tam tikrą iššūkį. Taigi mes bandome pasimokyti iš praeities pamokų. Mes, aišku, galėsime pademonstruoti konkrečius atvejus, jie galbūt padės ir pranešėjui. Taigi demonstruosime tuos konkrečius atvejus, kurie rodo konkrečią pažangą. Euh, euh, Pone Milero, dvi minutės say, I, I really... Man nepatinka kalbėti apie nepasisekimą, nes e, yra priemonių, kurias galima būtų pritaikyti. Dabar mes turime kur kas daugiau patirties. Anksčiau mes dirbdavome tik tai prispausti problemų, kasgi šiais metais vyko, kai reikėjo gelbėti finansų sistemą, kai egzistuoja politinė valia, tai galima imtis veiksmų. Mums reikia laikytis įsipareigojimų. Reikia taikyti nuoseklės politikos priemonės. Dabar turime galimybę tas priemonės nuosekliai taikyti ir judėti pirmin. Dėl pagalbos biudžetui mes sutinkame, kad egzistuoja tam tikros sąlygos ir turi būti sukurtas tam tikras mechanizmas, bet mes galime pademonstruoti konkrečius atvejus. Ši priemonė leidžia teikti paramą. Jie pasinaudojus efektyviai galima teikti pagalbą ir stiprinti vyriausybinius pajėgumus. Egzistuoja ne vienas pavyzdys, kai pagalba biudžetui gali pasiteisinti. Kodėl 50 procentų? Atsižvelgiant į dabartinę ES situaciją, 50 procentų būtų tinkamas skaičius. Ir paskutinė pastaba. Kartais atrodo, kad mes kalbame apie tūkstantmečio vystimosi tikslus iš šiaurietiškos perspektyvos. Kovo 23 Europos parlamente Kešmanas rengia renginį. Aštuonios moteris atvyks iš pietų šalių ir jos kalbės apie krizės poveikį jų šalims ir galimybės išbristi iš krizės. Taigi aš paskatinčiau jūs sudalyvauti tame renginyje ir pasiklausyti, ko prašoma iš ES ir kaip siekti pažangos. Ačiū. Monsieur Cashman, vous avez la parole pour finir. Pone Kašmanai, jums žodis apibendrinimui, prašau. Um, can... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai dėkuoju visiems kalbėjusiems šiandieną už jų mintis. Atrodo, kad mes visi žengėme tuo pačiu keliu. Dar keletas konkretesnių pastebėjimų komisijai ir kitiems noriu pasakyti, kad iš tikrųjų visos mūsų politikos kryptys yra susijusios su besivystančiamis šalimis. Aš e, galvoju apie komitetus, kurie, e, kuriuos čia galėčiau paminėti, taigi, pažiūrėkime, energetika, žemės ūkio, aplinkosaugas, sveikata, imigracija, žuvininkystė ir uh, aišku, savai aišku, užsienio reikalai. Visos tos kryptis turi poveikio besivystančiams šalims ir tai reiškia, kad mes visiems laikams turime išgyvendinti skurdą, nepriteklių. Aš e, nesidžiaugiu, kad gyrėte mano pranešimą. Po E, daugelio susitikimų ponas Morganas, kuris šalia manęs sėdi, iš tikrųjų tą darbą padarė. Taigi mes turėtume padėkoti sekretoriato e, darbuotojams už jų atsidavimą. Mes čia tik tai žmogeliukai, kuriame, kurie dalyvauja didelėme spektaklyje. Taigi būkime atviri, kalbėkime apie tuos dalykus, kalbėkime apie subsidijas. Uh, E, kurias mes e, teikiame perprodukcijai, bet ir pasižiūrėkime į besivystančias šalis, jų skurdą, pažiūrėkime į žuvininkysės sutarimą. Visi šie klausimai yra svarbus, o kai kalbame apie vadovų tarybą, tai nebereikia sakyti, kad bendrosios žemės ūkio politikos nemoralumas uh, labai ryškus ir mes turime daryti viską, ką galime, kad pasiektume tūkstantmečio vystimosi tikslus. Dėkuoju poniai Harrington už jos atsidavimą ir už tai, kad pristatė generalinio sekretorijos planus. Pirmiausia, kad kalbėjo apie tvarkaraštį ir gyvendinimą, taip pat finansavimą ir pokyčius. Dėkoju e, Nečdyvai, kuris visuomet pateikia sudėtingus klausimus, bet kuris e, visuomet nori su mumis dirbti kartu, kad mano nuomonė pasiektume tuos pačius tikslus. Taip, oficialiosios e, vystimosi pagalbos tikslus reikia įvykdyti. Pone Giorens, mes turime siekti 0,7 procentų BVP ir taip pat reikia įvardyti ir išgėti tuos, kurie prisėmė įsipareigojimus ir neįvykdė jų. Aš bandau kalbėti kaip galima greičiau, tai atsiprašau vertėjų, gal jie ne viską spėja. Vėlgi pagalba ir priekyba - tai labai svarbus dalykai e, siekiant e, tikslų, kuriuos e, turime vykdyti 15 metais. Europos Sąjunga yra didžiausia uh, įnešėja į oficialiją vystimosi pagalbą, taigi mes čia turime taip pat garsiausiai kalbėti. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems už mintis. E, labai pritariu Jums ir tikrai noriu su jumis dirbti ir toliau. Pone Gerins, jūs uh, sakė, minėjote Ameriką, Kanadą ir kitus. Jūs teisingai viską pastebėjote, bet būkime lyderiai, parodykime pavyzdį, sugėdi, gerbkime kitus. Ir parod, istorija parodys, kad mes iš tikrųjų galėjome įvykti pokyčius ir pagerinti gyvenimą. Pirmininkė, pagalvokime apie vaiką, kuris verkia iš paskutiniųjų, kurio gyvybė gesta Afrikoje. Ar tai yra susijęs su tuo, ką mes darome Briuselėje? Kalbame apie visišką atsitiktinumą, apie universalumą, nes tas pats vaikas galėjo gimti ir Briuselėje, ir Amerikoje, ir kitur. Taigi e, mes turime galvoti, kaip e, žengti į priekį. Reikia dėkoju už pagalbą, dėkoju už pagalbą palaikant ryšį su Ispanija kaip pirmininkaujančia valstybė ir aš noriu, kad Ispanijai pasisektų, bet, kaip žinia, yra tam tikrų valstybių narių, kurios jau dabar klausia, ar mes galime savo leisti prisimti tokius įsipareigojimus. Turime galvoti apie ekonomikos krizę, e, klimato kaitos krizę. Ekonominė krizė suteikia mums galimybės pradėti viską nuo pradžių. Galime pasižiūrėti į naujoves, apie kurias kalbame, apie finansavimo būdus, apie papildomus mokesčius, pavyzdžiui, sandorių mokesčius, apie pinigus pervedamus namo iš išsivysčiusių šalių, apie. Turime žiūrėti, kad nebūtų pernelyg stipriai apmokestinami tie persiunčiami pinigai nes taip mes nuskurdinsime dar labiau gyventojus. Dėkuoju poniai Sargantinė už jos ryštą. E, man atrodo, kad dėl paramos biudžetui buvo jau atsakyta, bet aš noriu tik pasakyti, jog e, parama biudžetui buvo, būtų buvęs puikus atsakymas prieš daug metų. Buvo tai gera mintis, bet mes turime taip pat užtikrinti, kad tokiu būdu užtikrinsime, jog nesidubliuos mūsų veikla, veikla, jeigu kad nebus e, švaistomos lėšos, bet e, svarbiausias dalykas yra e, vystimasis ir priekyba ir suteikimas galių, nes be to nepasieksime nieko. Dar kartą dėkoju ir iš tikrųjų man labai džiugu, kad aš turėjau garbės renkti tokį pranešimą. Ačiū. Pirmininkė, Na, man liūdna pasakyti, kad mano šalis nevykdo taip savo įsipareigojimų, kaip galėtų. Tai mes spaudžiam savo ministrus, kad situacija pasikeistų. Dėkoju visiems jums. O dabar tęsime darbo atvarkę. Pereisime prie penktojo darbo atvarkės klausimo. Europos parlamento ir tarybos reglamento, iš dalies keičiančių reglamentą 1934-2006 metų, nustatantį bendradarbiavimą su pramoninėmis ir kitomis didelės pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonė. Negavome jokių rašytinių pakeitimų dėl pono Dėvos pranešimų, tačiau pranešėjas pasiūlė keletą žodinių pakeitimų vykstant diskusijoms kitose suinteresuotose komitetuose, AFETE ir INTA komitete. Raštu jūs gavote pranešėjo pakeitimų siūlymus, ar būtų prieštaravimų. Jeigu tokių prieštaravimų nebūtų, tai tuomet galime iš karto pereiti prie balsavimo pagal balsavimo sąrašą ir jame esančias nuorodas. Trečias punktas, ar iš trečių straipsnių atsimtas. O žodinis pakeitimas pranešėjo. Kas už šį pakeitimą? Prieš. Susilaikė. Primta. Pirmasis straipsnis 3C dalis. Antrasis pranešė žodinis pakeitimas, kas už. Prieš. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 3D punktas, pirmas straipsnis, žodinis, pradėšėjo pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar balsuosime dėl viso dokumento, dėl visos nuomonės su pakeitimais, kas už. Prieš susilaikė priimta. Vienbalsiai. Tai yra tikrai džiugu. Pirmininkė, čia kažkas netaip, sako ponas Dieva. Yes, <laughs> Et maintenant, je fais quoi euh, Ok. D'accord. Donc, maintenant, recommandation. Dabar rekomendacija tarybai dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 65-osios sesijos. Balsuojame dėl pono Gerero pranešimo. Pirmoji dalis. Atsiprašau, sako pirmininkė, turiu ne tą dokumentą. Pirmoji dalis, antras pakeitimas. Tai yra žodinis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas, kas už. Prieš.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 Taigi tas pakeitimas, kurį jūs minite, atkrenta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. A. Dalis. Ketvirtas pakeitimas. Už. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dabar turime balsuoti dėl ketvirto žodinio pakeitimo, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktasis pakeitimas atkrenta, kadangi prievėm prieš tai buvusį. Šeštasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Jeigu š... Septintasis pakeitimas, sako pirmininkas, už prieš susilaikė, priimta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento, pakeisti dokumento kas už. Prieš susilaikė Priimta. Vienbalsiai. Donc ça, c'est ça. Et ça continue là. Oui. Donc maintenant, sur les... Dabar turime balsuoti dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio besivosančiom šalim. Pone pirmininkė, Galbūt galėtume balsuoti iš karto dėl bloko. Euh, Iki penk... Dėl, viso pirmam puslap, dėl visų pirmam puslapį žiaistų pakeitimų. Ne, sako pirmininkai, tai nebūtų įmanoma. Nors, galbūt. Balsuojame dėl visų pakeitimų iki ketvirtosios dalies. 17, 18, 19, 20, 21, 22 pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Žodinis pakeitimas. Pirmasis kas? Už? Prieš? Susilaikė? Prieš? Priimta. Dvidešimt trečias ir dvidešimt 23 atkrenta, 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis žodinis pakeitimas už prieš susilaikė. Balsuosim iš naujo. Antrasis žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. susilaikė, priimta. Dvidešimt šeštasis pakeitimas atkrenta, dvidešimt septintas atsimtas, dvidešimt aštuntasis atkrenta, dvidešimt devintas. Kas už? 29. Prieš susilaikė. Priimta. Žodinis pakeitimas numeris 3, kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 30. Atkrenta. 31. taip pat Ketvirtasis žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 32 atkrenta, 33 kas už. Prieš susilaikė priimta. 34 už. Prieš susilaikė priimta Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 37 už. Prieš susilaikė primta. Už 38 prieš susilaikė atmesta. 39. Balsuosime dėl atskirų dalių. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41, 42 atsimtas, 43, kas už 43? Prieš, susilaikė, atmesta. Šodinis penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 45. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46. Už, prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis žodinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimtasis už, prieš, atmesta. 51 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 54 atsimtas, 55 už, prieš susilaikė priimta, 58 už, prieš susilaikė atmesta, 59 už, prieš susilaikė priimta, 60 už, prieš susilaikė primta. 61 už, prieš susilaikė primta. 62 už, prieš susilaikė. Perskaičiuoti reikėtų ko gero. Kas už 62? Kas prieš? Didelė balsų dauguma atmesta, atleiskit, sako pirmininkė. Žodinis aštuntasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 64 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dar kartą dėl 64-ojo, kas už. Prieš. Dešimt ir vienuolika toks yra balsų santykis, o būdu atmesta. 66 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Žodinis devintasis, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 68 atsimtas, žodinis dešimtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 70 už prieš susilaikė atmesta. 71 už prieš susilaikė priimta. 72 už prieš susilaikė priimta. 73 už prieš susilaikė priimta. 74 už prieš susilaikė atmesta. 75 už prieš susilaikė priimta. 76 už prieš susilaikė priimta. 70 septintas už, prieš susilaikė priimta 78. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 80 už. Prieš. Susilaikė priimta. Devintasis. Kas už? Balsuosime dėl viso bloko, regisi. 9, 10, 11, 12 iki 12. Sako pirmininkė. Nuo 9 iki 12 pakeitimai. Kas už? prieš susilaikė priimta. 13. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šodinis 11. pakeitimas už? Prieš susilaikė priimta. Žodinis šeštasis pakeitimas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau vėlgi formuosime pakeitimų bloką nuo 16 iki 8. Iki trečio galbūt pasitaiso pirmininkė. Nuo 16 iki 8 pakeitimai kas už? prieš susilaikė priimta. Viens, du, trys galima gal tokį bloką suformuoti, kas už. Prieš susilaikė pirmi trys pakeitimai priimti. Ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Penktoji dalis, inta pateiktuo. Galime balsuoti nuo penkto iki ašto, nuo penkto iki septinto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau pereiname prie ekon komiteto pateiktų pakeitimų. Ekonomikos komitetų pateikti pakeitimai toliau. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta, trečioji. Galbūt galėtume irgi nuo trečio iki šešto balsuoti. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Septintoji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis už prieš primtą. Devintoji dalis. Kas už prieš susilaikė primta. Dešimtoji dalis. Čia vėlgi galima galbūt padaryti pakeitimų bloką ir balsuoti nuo 10 11 iki 13. Regis ne. Taigi 10 dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 11 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 12 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 13 dalis už prieš susilaikė, primta. 14 dalis, balsuosime dėl atskirų dalių, kas už pirmąją. Prieš susilaikė, primta. Antroji dalis už prieš susilaikė, atmesta. Nuo 15 iki 18 dalies dabar galim balsuoti, kas už. Prieš susilaikė priimta. 19 dalis už. Prieš susilaikė priimta. Dabar nuo 20 iki 25 dalies regis negalime. Nuo 20 iki 23. Iki 22 netgi. 20-21 dalis už tokias klausė pirmininkė. Gerai, tai balsuokime dėl 20. Kas už? Prieš. Primta. 21 dalis už. Prieš. Susilaikė. Primta. 22 už. Prieš susilaikė, priimta. Dvidešimt trečioji dalis. EPP frakcija prašė atskiro balsavimo. Dvidešimt trečioji dalis. Atskirasis balsavimas. siūloma balsuoti dėl visos 23 dalies, neminint žodžio rights. Prašysiu sekretoriato kolegų perskaityti abu siūlymus. Pirmoji dalis visą pastraipą be žodžių rights teisės, antroji dalis balsuoti tik dėl žodžio rights teisės. Uh, Ar būtų įmanoma šiek tiek konteksto išgirsti to žodžiu? 23 pastraipa e, su susirūpinimu pažymi, kad e, mažėja E, pagalba sveikatos apsaugai ir pirmiausia e, lytinės ir reprodukcinės sveikatos klausimams ir pažymi, kad tos pastangos yra labai svarbios ekonomikos plėtotėjai. Taigi atskiras balsavimas dėl atskirų dalių. Balsuojame dėl tos dalies be žodžio rights. Kas už? O dabar balsuojame už tą dalį su žodžiu rights. Ar tikrai čia reikia balsuoti dėl, atskirojo, dėl atskirų dalių, klausė pirmininkė. Gerai. Pirmoji dalis kas už? Tvarkoj. Dabar antroji dalis. Su žodžiu rights. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 24 dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt šeštoji dalis. kombinuojamų su 70 ir 71 pakeitimais. Kas už? Prieš susilaikė primta. 27 už prieš susilaikė atmesta. 28 kas už prieš susilaikė atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 už. Ar pritartumėte balsavimui 30-35 pakeitimo? Visiems bloku? Nuo 30 iki 34 kas už. Prieš susilaikė priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuokime dėl galutinio dokumento varianto su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sveikiname pranešėją. C'est ça. ça. Nous, on a plein de surprises tout le temps qui n'ont pas été vues. Alors maintenant, nous allons voter sur le budget 2011, section 3. Komisija. Euh, dabar uh, balsuosime dėl kito klausimo. 11 metų biudžeto gairių, trečias skirsnis komisija, antroji pastraipa, pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę. Man regis priimta. Ketvirtasis už prieš susilaikė atmesta. Penktasis pakeitimas pakeitimas žodinis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi, e, kas už visą nuomonę su pakeitimais, prieš, susilaikė patvirtinta. Labai gerai. Man regis, kad jau viską padarėme, ką turėjome. Dar dėl datų, sako pirmininkė. Alors, j'ai deux, deux autres votes dar du balsavimai dėl biudžeto vykdymo Europos vystimo fondui, 7, 8 ir 9 fondams. Pono Mičelio pranešimas tai yra, nėra jokių pakeitimų. Taigi, balsuojame dėl nuomonės, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Well, ben. Est-ce que, est que vous pouvez demander à, euh, à, euh, à la Commission s'ils sont d'accord pour prendre ces votes Bon. Alors, donc, ces deux derniers votes. Uh, dviejų paskutinių uh, balsavimų nėra ir štai darbo atvarkė. Aš taip pat sužinojau, kaip ir jūs, tą ką tik tai, bet uh, sekretoriatas prašo balsuoti dėl jų šiandieną. Taigi, uh, pono Mičelo pranešimas dėl vystimosi fondų. Jūs prieš, jūs už, kas už, kas prieš, kas susilaikė, taigi patvirtinta. Ir antrasis biudžeto bendrojo vykdymo patvirtintas, trečias skirsnis komisija, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėkuoju. dar norėčiau pasakyti Jums, kada kitą kartą susitiksime. Pone Gerens, Jūs norėt kažką pasakyti? Turiu klausimą dėl uh, Europos vystymosi fondo. Kokia yra mūsų balsavimo vertė, kadangi jis nėra įtrauktas į biudžetą? La réponse m'est soufflée par le secrétariat sekretoriatas sufleruoja atsakymą. Ir man sako, kad mes net, netliekame biudžeto kontrolės čia, tačiau turime galę e, patvirtinti biudžeto vykdymą. Komisijai klausė ponas Gerins dėl biudžeto vykdymo. Regis taip. Klausimas būtų toks, ar mes komisijai Jeigu komisija jau gavo tą biudžeto vykdymo patvirtinimą, ar mes dar turime ką nors tokio daryti? Nes man atrodo, valstybės narės įpareigojo komisiją su šiuo fondu tvarkytis. Um, the... Komisija yra atsakinga už Europos vystamųjų fondų administravimą. Taigi reikia suteikti biudžeto patvirtinimą. Mūsų kitas posėdis vyks Briuselėje kovo 16 dieną nuo 3 valandos iki 18.30 ir kovo 17 nuo 9 ryto iki 18.30 vakare. Šiandienos darbas baigtas, visiems gero vakaro.